Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Ponas ir ponai kolegos, reikia pradėti popietės darbą. Matote, kad iš dešinės panojau čia. Mes, kaip žinome, Viki buvo paskelbta praėjusią savaitę apie tą nelaimingą atsitikimą. Tačiau Aš turiu pasakyti, kad aš esu sujaudintas visų gestų. Mes visi pasintėme e, užuojautą su savo e, parašais. Čia jokios moralės čia nėra, nes e, važiuojant keliu, net jeigu ir pats ir teisingai vairuoji, kitas gali kažką padaryti, vairuotojas to tampi auka, taigi reikia būti atsargiems kelyje. Na, o šiandien e, pradėkime darbą. Esmė pasakyta, perėmė prie kitų dalykų. Ar kas nors turi kokių pastabų dėl darbo atvarkės? Jeigu ne, tuomet darbo atvarkė yra patvirtinta. Taip pat noriu priminti, kad posėdis transliuojamas tiesiogiai internetu. Taip pat noriu informuoti, kad e, balandžio 27 dienos protokolas yra pateiktas, jeigu neturite pastabų, jis bus laikomas patvirtintų. Pradėkime nuo trialogų ir suteiksiu žodį Andrėjas Švebui, kuris yra vienintelis išlikęs gyvas e, šešėlinių ir pranešėjų ir pranešėjų e, grupėje šiuo klausimu. Andrėjas, ar galėtų mums išdėstyti, kokia yra padėtis su medikos, medicinos prietaisais ir in vitro diagnostiniais medicinos prietaisais? Ačiū, ponia pirmininkė. Na. Manęs paprašė šios kadencijos metu dirbti šiuo klausimu toliau. Ir kaip mūsų prancūzų kolegos įpėdinis, aš dalyvavau trialoge, dešimties šešėlinių pranešėjų susitikime. Daug laiko buvo investuota į šio, šį klausimą ir dėl tos priežasties mes labai esame patenkinti. Manau, kad čia galime, galiu kalbėti už imko šešėlinių pranešėjų nuomonę. Aš džiaugiuosi, kad gegužės 25 dieną na, trilogija buvo pasiektas e, sutarimas su taryba ir komisija. dėl medicinos prietaisų ir in vitro diagnostinių prietaisų. Direktyvos pertarkimas į reglamentą reiškia nemažai pakeitimų pagrindinėse pamatinėse sąlygose, reglamentuojančiose medicinos prietaisus, ypač kai kalbama apie in vitro diagnostinius prietaisus. Taigi nestebina tai, kad valstybės narės, komisija ir parlamentas e, susidūrė su sunkumais ieškodamas sutarimo, kaip žinote, iš konsultacijų per praėjus kadenciją. Iš pats e, jūsų šalis čia susijusi buvo su krūties implantų skandalu. Ir tuomet mūsų komitetas aiškiai pareiškė, kad e, teisės pažeidimų negalima spręsti primant naujus teisės aktus, jeigu gamintojai nepaiso teisės aktų, tai jiems reikia kelti baudžiamasias bylas. Tuo pat metu buvo sutarta, kad būtina gerinti nacionalinių kontaktinių taškų priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad visi gamintojai, kurie e, atlieka baudžiamasias veikas, pateikdami rinkas pavojingas produktus, kad jų veikla būtų apribota. <clears throat> Taigi mums pavyko pagerinti rinkos stebėseną šioje srityje. ir mums pavyko pasiekti, kad gamintojų priežiūra, ypač kalbant apie rezidengesnius produktus, būtų pagerinta. Tuo pat metu tie patobulinimai gali būti realizuoti tik tai tuomet, jeigu valstybės narės dirbs kartu, jų priežiūros institucijos veiks taip, dirbs taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ir taip pat reikia ir stiprinti tos priežiūros institucijas, kad jos galėtų įvertinti medicinos produktus. Galbūt visose šalise visiems, visoms medicinos priemonėms ir nebus ekspertų, tai vis tiek reikia e, kurti tokius pagrindinius centrus ir bendradarbiauti. Viena valstybė, pavyzdžiui, gali būti atsakinga už tam tikrą sektorių ir tuomet 208 e, priežos institucijos sukuria su pritinę vertę. Dėl to neturime anksčiau, dėl to ir kilo skandalai. Taip pat reikia papildomos kontrolės ir rizikesnėms prie, priemonėms, nes praeitėje tiems prietaisams taikytos procedūros buvo kritikuojamas kai kalbame apie invazinius produktus, pavojingus produktus, ateityje čia reikės taikyti griežtesnę kontrolę. Iš anksnių leidimų išdavimas, ko reikalavo anksčiau parlamentas, nebus įvestas, nepaisant to, pakankamai saugiklių yra numatyta dėl medicinos prietaisų tiekiamų į rinką. Jos bus e, taikomas naujas sertifikatas, Europos sertifikatas implantams. E, tai suprastins e, ligonių padėtį, taip pat ir medicinos personalo darbą. O medicinos produktai, kurie nebus e, tiekiami visoms, į visas valstybės, tai čia kompromisas rastas taip pat. Komisija yra šimtų procentų patenkinta tuos sustarimus, nes taikyti Europos sąrašą prekiams, kurios galbūt nebus parduodamas tam tikroje šalyje, kelia problemų, nes tuomet atsiranda tam tikras dėlsimas, traukiant tokius produktus į sąrašą ir gali būti tokia tvarka kritikuojama dėl vėlavimo. Taigi komisija šiek tiek abejojo, ar sutikti su tuo ar ne, e, su tokiu neigiamu sąrašu. Ir jeigu neklystu, komisija nežinojo, ką daryti. E, kita vertus, jie nenorėjo gadinti ir kompromiso tarp parlamento ir tarybos. Mes norėjome kompromiso, kuris būtų griežtas pakankamai visoms trims pusėms, tačiau būtų galima užtikrinti, kad naujoviški gamintojai nepatirtų per dėlės administracinės naštos. Ir, aišku, reikia nepamiršti ir ligonių nuogastavimų. Taigi parlamentas konstruktyviai prisidėjo prie šios procedūros ir tikiuosi, kad galiausiai kolegos tam pritars. Euh, Ačiū ponai Švabai, mes visi supratome, kad ta tema nepaprastai svarbi ir jautri. E, tokių temų mes e, e, negalime paviršutiniškai nagrinėti Suprantame, kad per posėdžius turime siekti susitarimų ir pavyko jų pasiekti, nors jie gal ir nėra labai tobuli, e, bet taisyklės buvo pritaikytos. Ar kas, kas, kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? Nes e, Andrės e, pateikė pažintinės informacijos, atrodo, kad taip nėra, tada visiems dėkoju už atliktą darbą kuris e, nėra visiškai užbaigtas. E, bent jau ne taip, kad visus tenkintų, man atrodo. O dabar galim perėti prie kito tarpo tvarkės klausimo. Taigi, e, pranešimas dėl automobilių rinkos ir priekabų rinkos bei sudėtinių dalių stebėsenos. Daniel Dalton, mūsų kolega, e, rengia pranešimą tą temą. Ir mes šiandien po pietų keičiamės nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis. Turime visą pranešėjų tribūną. Jie yra pasirengę kalbėti vienas po kito. Galiu jūs, e, e, galėčiau juos pristatyti, bet turbūt tai padarysiu, kai suteikinėsiu žodį. Ir aš dar paprašysiu pono Daltono trumpai pristatyti E, šį, e, šią temą e, su visomis suinteresuotomis pusėmis kurią nagrinėsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerai, kad pagaliau mes e, deramai der, diskutuojame su suinteresuotomis pusėmis, nes šiam pranešimui nebuvo skirta pakankamai laikų ir šešėliniai pranešėjai apie tai kalbėjo, reikia daugiau laiko darbo atvarkėje skirti šiai temai, nes tai yra nepaprastai svarbus teisė kūrinis dosie ir mane nuvylė tai, kad dar nėra e, tas klausimas įtrauktas, pavyzdžiui, pirmadienio darbo atvarkė Įsitrausiu, susirašau tik pirmadienio darbos vargę, kai dar nedaug žmonių. Aš prašyčiau sekretoriato šiek tiek geriau pakoreguoti laiką ateityje. O be to, aš norėčiau tiesiog paklausti uh, suinteresuotų uh, pusių atstovų, uh, išsakyti savo nuomonės komisijos nuomonę jau girdėjome ir mums labai įdomu būtų sužinoti, ką jie norėtų pasakyti. Aš pats geriau gal pakomentuosiu po to, kai jie pakalbės. Ačiū pirmininkė. Merci, Ačiū, ponė Daltonai. Jūs e, pagristai paminėjote du reikus. Pirmiausia, reikia, kad tekstai būtų svarstomi, kai yra parlamento narių. Tai ne sekretoriato kaltė, o pačių e, parlamentarų kaltė. Ir e, jiegi žino, kad komiteto posėdžiai yra taip organizuojami. E, O kitas dalykas taip, mes iš tiesų turim suteikti nuomonį suinteresuotoms pusėms. Mes tikimės, kad jūs kiekvienas kalbėsite po šešeres, šešias minutės. Pirmiausia, ponas Albert Klos, kuris yra iš ACEA e asociacijos. E, jie atstovauja Europos automobilių e, mikroautobusų krovininių autobusėlių ir priekabų gamintojus. Thank you for being invited here to speak before the parliament. My name is Alfred Cruz, I'm technical director. Ačiū, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš esu atsėję uh, e, techninės srities direktorius. Kadangi laiko man nedaug skirta, aš trumpai pasakysiu, kad džiaugiuosi šiuo pasiūlymu ir tikslais, kuriuos įvardino Europos komisija. Taip pat mes matome, kad iškilo nemažai sunkumų dabartinėje sistemoje, kuriuos būtina pašalinti. Svarbiausia mūsų pramoniai yra užtikrinti, kad nauji pasiūlymai būtų veiksmingi ir net prikurtų papildomų biurokratinių reikalavimų. Šis pasiūlymas mūsų nuomonė atveria galimybę e, sumažinti dabartinės sistemos kompleksiškumą ir tuo pat metu sustiprinti vidaus rinką ES automobilių surinkimui. Mes įskiriame keletą esminių aspektų, kai kurios iš jų čia įvardijau. Pirmiausia, penkerių metų e, sertifikatų galiojimas. Tai būtų labai didelė našta mūsų pramonės šakai, kadangi ir e, gamintojai ir administracija susidurtų su papildoma biurokratinė našta. Toks tipo tvirtinimas yra sudėtingas, didieji sunkvežimiai sutikrinti techniškai yra gana sudėtinga ir e, mes suprasime, kad penkerių metų trukmė yra per daug e, trumpa. Kitas dalykas E, TA ir rinkos steb, finansavimas rinkos stebėsina per nacionalinį mokestį. Mes prasme, kad valstybės narės e, tipo patvirtinimą e, TA negali finansuoti iš tokių nacionalinių mokesčių. Taip pat rinkos stebėsena neįmanoma, jeigu nepasustiprinsime jos iki draudimo galimybių reikėtų atskirti e, tipo tvirtinimo rinkos stebėsinos finansavimo šaltinius. Dar vienas aspektas, kurį norėjau išskirti, tai yra a, e, vadinamos greunamosios priemonės, a, e, pavyzdžiui, pardavimų sustabdymai. Tai turėtume liboti, riboti ir a, tai tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtiniais atvejais. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes atsieję norime prisidėti prie problemos sprendimo, o ne prie jo sukūrimo. Esame pasirengę aptarti ir paremti visus konstruktyvius pasiūlymus. Siekime pristatyti pasiūlymus, kaip išvengti uh, naujų reikalavimų uh, sunkumų atsiradimo. Taip pat galvojame, kaip finansuoti rinkos stebėseną, nesukuriant finansinių skirtumų ir nesugriaunant vienodų veikimo taisyklių rinkoje. Ir galiausiai esame pasirengę spręsti visas Europos parlamento paminėtas esminės problemas kartu su kitais suinteresuotais subjektais. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Klaus. Uh... Ačiū, ponė Klaus. Klos. O dabar suteiksiu iškart žodį ponui Her Hart Müller kuris atstovauja tarptautiniai motorinių automobilių inspekcijos komitetui, tikrinimo komitetui. E, jis e, stebi automobilių, privalomos automobilių inspekcijos praktinę pusę. Prašom žodis Jums. Alizy. Prašau. Gerbiamas ponė pirmininkė, ponios ir ponai, kaip tipo tvirtinimo ekspertos e, kalbėjo atstovaujantis atsie, e, mes turime savas pozicijas ir aš galėčiau pristatyti mūsų poziciją tą temą. Manome, kad ateityje tipo patvirtinimo procedūra galėtų būti vykdoma profesionaliau, tačiau norėtume ir porą komentarų pasakyti, kur apibendrinti juos trumpai. Visų pirma, ko mums reikia? reikia Europos masto nusekliaus bendro reglamentavimo pagrindo taikymo. Pavyzdžiui, e, labai daug metų mes jau e, taikome naują teisėkūrinę bazę, e, kuri leidžia sėkmingai bendradarbiauti tipo tvirtinimo administracijai, vartotojams ir gamintojams. Mes nemanome, kad techninės paslaugos turėtų būti užsakomos tipo tvirtinimo administracijos. Mes e, nemanome, kad būtų gerai įvesti mokesčius techninėms paslaugoms. Kalbame apie tūkstančius skirtingų techninių komponentų rūšių, e, skirtingas e, transporto priemonės ir jų dalis. E, kainų sistema skirtingose valstybėse narėse taip pat labai skiriasi. Praktiniu požiūriu tai gali sukurti rimtų administracinių sunkumų, jeigu sieksime sukurti vienodą mokesčių sistemą. Man atrodo, kad būtų geriau, jeigu būtų užtikrintas suderinimas ir garantuota nepriklausomybė. Ir mes turėtume visos Europos masto standartus surašytus teisės aktuose. Jie turėtų būti pakankamai įvardinti, taip pat reikėtų tikrinimo sąrašo, tokio standartų sąrašo, kuriame būtų aiškiai pasakyta, kokius kriterijus ir kokius reikalavimus reikia e, tikrinti techninėms tarnyboms. Dar vienas dalykas Atsakomybės atskirimas. Čia mes kalbam apie e, trečiosios šalies sistemą. Taigi turime e, leidimų išdavimo administraciją, tipo tvirtinimo administraciją ir taip pat turime gamintojus. Tos trys tarnybos turėtų būti aiškiai atskirtos. E, šiandien e, iškyla sunkumų, kai e, kalbame apie e, techninės paslaugas. Taip pat suprantame, kad reikia užtikrinti stebėseną rinkoje automobilio visam eksploatavimo laikui. Neužtenka tik tai jį pačioj pradžioj patikrinti. Reikia apibriežti labai konkretų stebėsenos laiką ir eksploatuojamiams automobiliams atitikimo e, techninės patikros E, procedūra turėtų būti vykdoma trečiosios šalies. Dar vienas dalykas - privalomas programinės įrangos esančios automobiliuose tikrinimas, ypač galvojant apie automatinės e, transporto priemonės. Labai svarbu detaliai tikrinti automobilyje esančią programinę įrangą, kad galėtumėm užkirsti kelią tos programinės įrangos manipulacijoms. Tai yra svarbi rinkos stebėsinos dalis ir e, galiu pasakyti, kad yra reikalingos periodinės techninės patikros. Tai turi būti siejama su tipo patvirtinimu, kitaip tariant, viskas turi būti apibrėžiama iš anksto ir e, patikrinimai, inspekcijos turi būti vykdomas racionaliai ir e, periodiškai. E, Apie tai turėtų būti pranešama pačioje pradžioje tipo patvirtinimo procedūros ir tokiu būdu galėtumėm geriau užtikrinti ir saugumo, ir ekologiškumo aspektus automobilyje. Tie patikrinimai e, Europoje turės vykti labai dažnai, e, todėl tie e, Tai turi būti daroma neišardant automobilio, nes kitaip būtų labai sudėtinga vartotojui. Ir paskutinis pastebėjimas. Mes norime užtikrinti, kad ateityje išliktų ryšys su visomis suinteresuotomis pusėmis, su techninėmis institucijomis, su automobilių gamintojais, su pačia Europos komisija. Mes e, turime reguliariai gauti informacijos ir jeigu tik iškils kokiu netitikimu, mes norėtumėm iš karto uh, E, įvertinti, kad viena ar kita šalis neveikia teisingai. Taigi turime apibriežti visos Europos masto standartus, jie turi būti suderinti aukštesnių lygmenių, netgi jeigu tai reikštų, kad kai kurios techninės tarnybos ateityje galbūt nebegalės dirbti taip, kaip dirba dabar. Turime turėti galimybę prieiti prie programinės įrangos, tai yra nepaprastai svarbu, ir be to turime integruoti uh, šį e, programinės įros tikrinimą į nuolatinę techninę apžiūrą. Dėkoju. Na, mes matome, kad šis rytis yra labai svarbi, tai yra strateginio svarbumo klausimas. Na ir toliau mes e, kalbėsime apie mm, motorinės transporto priemonės, kalbės Žako Vansgag. E, Jis atstovauja automobilių e, federacijai. Ir e, šis sektorius tikrai apima daug aspektų, kurie yra susiję būtent su transporto priemonėmis. Prašau, dėkoju pirmininkė, laba diena. Norėčiau pasiveikinti su Europos parlamento nariais ir padėkoti už tai, kad mane pasikvietėte į šį posėdį. Aš esu atsakingas už mūsų mobilumo veiklą E, Europai, vidurio rytėms, rytams ir Afrikai. E, mūsų e, veikloje dalyvauja 75 automobilių klubai. Labai svarbu teikti tinkamą informaciją, aiškę informaciją apie kūro sunaudojimą, bet ne visada tai, ta informacija buvo tinkamai teikiama. Mes žinome, kokia yra mūsų visuomenė situacija, judumas visuomenė labai svarbus ir kaip ši peržiūra galėtų pagelbėti visuomeniai. Tipo, tvirtinimo sistema galėtų būti pagerinta ir būtų pagerinta taip pat ir rinkos stebėjimo sistema. Visų pirma, tipo patvirtinimo sistemoje yra numatyti tam tikri reikalavimai susiję su saugumais, su bendru pripažinimu ir su laisvu judėjimu. Šis esa, ši esama sistema yra remama, remiasi bendros rinkos sistema, buvo pagerintas kelių saugumas, bet vis dėlto aplinkosaugos klausimai nukentėjo. Buvo pabrėžta, kad finansinis ryšys tarp gamintojų ir tarp tipo tvirtinimo institucijų gali iškreipyti rinką. Ir dėl to gali būti apribota gamintojų gale, o jie siekia, gamintojai siekia apriboti išlaidas. Varto, Komisijos e, pasiūlyme numatyta, kad gali būti skiriamos baudos, administracinės nuobaudos ir turi būti užtikrinta tinkama atsakomybė, jeigu yra netinkamai pateikiama informacija. Prieiga prie duomenų prie mm, e, programinės įrangos taip pat yra svarbus dalykas, svarbu gauti tinkamą informaciją. Testavimas turi remtis esamais e, saugikliais, apsaugos priemonėmis ir informacija turi būti pateikiama vartotojams. Kalbant apie rinkos priežiūrą paaiškėjo, kad reikėtų daugiau patikros, kai automobiliai jau yra rinkoje. Mes kartu su savo nariais aktyviai tikriname saugumą ir aplinkosauginį prisitaikymą, apsaug, ap, aplinkosaugos reikalavimų laikymasi. Bendradarbiavame su ES institucijomis ir su valstybėmis. Ta testavimo informacija turi būti pateikiama, ji turi būti nemokama ir turi būti pateikiama laiku. Taip pat turėtų ir nepriklausomos organizacijos nuolatos reguliariai vykdyti patikras. Vartotojai turėtų gauti skaidrę informaciją iš rinkos e, priežiūros institucijų. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad e, automobiliai yra vis labiau sujungti ir labiau automatizuoti. Taigi, esamas tipų patvirtinimas turėtų taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma priežiūra. Reikėtų naujos sistemos, kurioje būtų atsižvelgiama į vartotojų pasirinkimą, konkurencingumą ir duomenų apsaugą. Mes skatiname parlamentą, kuris atstovauja vartotojams, kad būtų imtasi pakankamai prisitaikymo priemonių kad tai būtų padaryta kuo greičiau. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Du asmenys pasisakys, tai dvi ponės. Visų pirma, norėčiau suteikti e, žodį poniai Silvija Gocet, jie atstovauja Lafkar. E, automobilio e, remonto Europoje alijanso atstovė. atstovė. Suteiksiu žodį Jums, pasisakykite, prašau, šią temą. Dėkoju. Gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę pristatyti mūsų poziciją automobilių tipo patvirtinimo reglamentas yra svarbus ir aš norėčiau kalbėti apie automobilių priežiūrą. AFKA, kaip matote šioje skaidrėje, yra automobilių remonto laisvės alijansas. Jis buvo sukurtas 1997 metais ir įtraukė daug suinteresuotojų subjektų, kurie atstovauja FIA ir įvairius E, subjektus, kurie veikia automobilį patekus į rinką. Tai yra e, e, Sekra, Atpa, Figefa ir taip toliau. Mes e, dirbame ir su testavimo įranga, servisu, priežiūra, remontu ir e, detalių tiekėjais. 3,5 milijonai asmenų dirba šioje srityje, daugiau negu 4 tūkstančiuose e, įmonių. Jie dirba šioje pramonėje ir paslaugos yra konkurencingos. E, jų reikia 245 milijonams vartotojų. E, šis e, reglamentas e, skirtas tipo patvirtinimui yra būtinas tam, kad būtų tinkamai renkama informacija apie automobilius. Vis dėlto trūksta kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, nėra paminėtas diagnostinis konektorius tai būtų mm, pagrindinis kanalas, kurio galėtų naudotis asmenys, kurie rinktų informaciją apie transporto priemonę. Taigi reikėtų, kad tekste vėl atsirastų šis aspektas. Ir e, reprogramavimo standartai e, keleivio automobiliams taip pat nėra paminėti tekste, taip pat nėra paminėta ir e, pas, m, mm, aptarnavimo paslauga per atstumą. Taigi svarbu, kad tekste atsirastų šie svarbus elementai, šios nuostatos, kurių šiuo metu trūksta tekste. Tai reikėtų padaryti per bendrus pradimo procedūrą. Vis dėlto mes manome, kad reikėtų gerinti šį tekstą tam, kad esama sistema prieigos prie techninės informacijos sistema būtų tvirtesnė ir praktiškesnė. Uh, esami teisės aktai, jau seniai jiems yra dešimt metų, jos reikia kuo greičiau atnaujinti tam, kad būtų nepamiršta būtent nutolti nuo pagrindinio tikslo. Buvo atliktas komisijos užsakytas tyrimas ir, ir parengtas Rekardo report, e, tokia ataskaita, kuri buvo paskelbta 14 metų pabaigoje. Šioje, šiame pranešime buvo nustatyta, kokių kliučių yra, kokių spragų vis dar lieka. Pavyzdžiui, buvo parašyta, kad e, e, yra problemų dėl konkurencingumo ir dėl tam tikrų spragų, kurios kyla e, gamintams pateikiant prieigą prie techninės informacijos. Ir buvo parengtos tam tikrus konkrečios rekomendacijos skirtos šiam reglamentui tos tolesnės priemonės, kurio, kurios buvo parengtos remiantis Rikardo ataskaita, vis dėlto dar nebuvo tinkamai perdotos, apie tai nebuvo informuotas parlamentas ir e, taryba. Taigi mes turėtume užpildyti tas spragas, dėl kurių atsirado problemų esamoje e, prieigos prie informacijos sistemoje. Pavyzdžiui, turėtume užtikrinti, kad būtų e, tinkama testavimo e, įranga ir kad būtų e, patvirtinamas, e, patvirtinama tam tikrą sąrangą, e, sąveiką automobilio įrangoje ir e, Remiantis Rikardo ataskaitoje, ataskaita kai kurie e, gamintojai nesilaiko reikalavimų dėl patvirtinimo ir e, nesudaro sąlygų testavimui. Taigi, automobilių gamintojai turi sureaguoti per šeš, šešis mėnesius tokiu atveju. Dar vienas pavyzdys. E, 2006, pavyzdys, 2006 metais buvo apibrieštas e, automobilių priežiūros e, remonto e, aspektas, būtent buvo pateikta apibrieštis ir ji jau yra pasenusi. Ir taip pat esamos interneto svetainės yra netinkamai paruoštos. Tai netitinka reglamento tikslų. Taip pat norėtume paraginti parlamentą stiprinti patikros mechanizmą, kad būtų sureaguota į skundus. To reikia mažoms įmonėms. Įsivaizduokite, ką daro kažkurios šalies, tarkim, Italijos arba e, dar kitos šalies automobilių e, remonto dirbtuvių darbuotojai, kai gauna E, skundą kita kalba, kurios nesupranta. Tenka kreiptis e, į savo šalies e, nacionalinę tipo patvirtinimo instituciją ir ji tada turi susisiekti su tos kitos šalies nacionalinė tipo patvirtinimo institucija. Taigi, tai yra tik kai kurie iš dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Afka norėtų paraginti uh, parlamentus uh, Nepamirštim mažų ir vidutinių įmonių ir e, e norėtų paraginti taip pat e, šalinti esamos sistemos spragas tam, kad išliktų vienodos sąlygos. Bet nereikėtų to maišyti su skaitmeninės priegos prie automobilio klausimu kuris buvo įtrauktas į eko reglamentą, kai buvo kalbama apie platformą. Tai bus atskiras klausimas, rodos birželį pradėsime jį analizuoti ir būtent tuomet galėsime išsamei aptarti šį klausimą. Bet šiuo metu mums reikia gairių tam, kad galėtume spręsti esamas problemas. Merci, madame. Euh, vos propos étaient, étaient... Ačiū, ponia. Labai aiškiai ir energingai pristatyta tema. Ir paskutinis pasisakymas, pana Silvija Marer, kuri atstovauja Europos vartotojų biurą. Labadiena, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jūsų komitetui už tai, kad pakvietė mūsų organizaciją šį apskaitimą nuomonėmis. Daug atstovauja 42 vartotojų organizacijas iš 31 šalies. Mūsų vienyje tai, kad mūsų nariai nori realių veiksmų stebint automobilių rinkų priežiūrą ir nus, patvirtinant automobilių tipus. E, ne tik dėl dizelio skandalo, bet ir dėl daugelio kitų trūkumų ir mums kelia daug e, nuogastavimų e, tai, kad vartotojų teisų nepaisoma kai kurių gamintojų. Tai yra problema ir visuomenės sveikatai, jeigu emisijos yra per aukštos, tai taip pat yra problema vartotojų biudžetui, jeigu kuros vartojimo skaičiai iš tikrųjų nėra tokie, kokie realiai būna. Todėl mūsų ir Italijos narė pradėjo kolektyvinį ieškinį 15 metais Italijoje, kad e, automobilių savininkams būtų gražintos lėšos, gražinti pinigai, nes tai yra ir ekonominė problema taip pat. Taip, anksčiau esame girdėję, kad parlamentas teigia, kad jam reikia daugiau laiko diskusijams. Mes tai suprantame. Svarbu rimtai padiskutuoti ir skirti tam laiko. Tačiau norėčiau priminti, kad mums reikia eiti į priekį ir nestoti dėmesio šiam, šiais ryčiai, nes piliečiams kyla abejonių dėl to, kokia yra Europos prietinė vertė, jeigu mes būsime griežti ir kažką tai pasieksime, tai bus parodyta, kad Europa gali padėti išspręsti tam tikras problemas, tam tikrus trūkumus panaikinti. Dabar norėčiau tik pasakyti, kad prieš šį keitimąsi nuomonėmis paskelbėme savo nuomonę, kuri patikė visas mūsų rekomendacijas. Tik norėčiau rezimuoti keletą iš jų. Mes manome, kad Europos komisija patikė labai gerą prasiūlymą, tai yra geras žingsnis bet tam, kad būtų gražintas vartotojų pasitikėjimas automobilių sektoriumi, mes raginame Europos parlamentą įtraukti papildomo keletą reikalavimų. Mūsų nuomonė būtų svarbiausia užtikrinti, kad būtų e, atitikties patikrinimų keliuose, kad būtų išvengta apgaudinėjimo, taip pat būtina kitaip organizuoti santykius tarp gamintojų, nacionalinis įstaigų ir testavimo e, institucijų, kaip minėjo ir kiti šio pasisakiusiai. Mes manome, kad tik tai tam tikrų patikrinimų, naujų modelių patikrinimų derinys e, su patikrinimais keliuose užtikrins, kad vartotojai pasitikėtų tais perkamais automobiliais. Ir galutinis teisinis tekstas turėtų apibriežti minimalų skaičių automobilių, kurie turėtų būti nepriklausomai patikrinti po to, kai jie jau yra parduoti. Taip pat pastebime, kad yra tam tikrų interesų konfliktų dabartinėje tipų patvirtinimo sistemoje. Ir šis pakeitimas yra svarbi proga viską pataisyti. Mes manome, kad privačios techninės paslaugos, kurios tikrina automobilių modelius, turi būti nepriklausomos nuo gamintojų ir dalių tiekėjų. Ir patikrinimai turėtų būti šimtinai vykdomi nepriklausomose laboratorijose. Taip pat mes teiktume rekomendaciją, kad privačios techninės paslaugos neturi negautų tiesioginių išmokų iš gamintojų, o automobilių gamintojai negalėtų pasirinkti tų techninių servisų. Idealiai turėtų būti ES agentūra ar koks kitas, kokia kitokia tvarka. Ši rekomendacija šiek tiek skiriasi nuo kitų kalbėtų išsakytų minčių galbūt. Labai svarbus aspektas iš mūsų požiūrio taško yra tai, kad būtų griežtos nuostatos dėl baudų, kad jos būtų taikomas bet kokiems ne, nes, nesilaikymo atvejams, įskaitant ir kūros suvartojimą, jeigu jis netitinka, pavyzdžiui, oficialių skaičių realiai. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad apklaudinėjimo prietaisų naudojimas būtų nelegalus. Kol kas visą tai nėra visiškai aišku. Reikia šias dalis e, sustiprinti. Iš mūsų požiūrė taško reikėtų daugiau e, skaidrumo tipų tvirtinimo procese ir užtikrinti didesnę atskaitomybę e, visų institucijų, ES ir nacionalinių institucijų, techninių servisų, nes šiuo metu sunku gauti informaciją, žinoti, kas yra už ką atsakingas Pavyzdžiui, žvelgiant į dizelio skandalą, dizelino skandalą, kartais neaišku, kodėl e, atšaukimas automobilių yra privalomas vienose šalyse, o kitose jis, jis yra savanoriškas. Taigi reikia užtikrinti, kad ta sistema būtų vienoda visoje Europos Sąjungoje ir atsakymai būtų vienodi visur. Viešose diskusijose dažnai sakoma, kad kad yra poveikis visuomenės sveikatai. Čia mes norėtume pasakyti, kad būtent vairuotojai nukenčia daugiausia nuo emisijų, nes daugelis, didžio, didelė dalis e, išmetimo daugiau patenka ir automobilius. Todėl vartotojų, interesas, vartotojų interesus čia reikia atsižvelgti taip pat. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų įsteigti ES lygmens forumą, geresnam keitimus informaciją ir mes džiaugiamės, jeigu jis. Jeigu vartotojų organizacijos galėtų prisidėti prie šio proceso, nes mūsų nariai taip pat e, testuoja automobilius, turi tam tikros informacijos, kurią mes norėtume keistis su tokiu formu. Ačiū. Labai ačiū. Išklausėme penkių svečių, kurie atstovauja suinteresuotas šalis. Na, o dabar galiu sutikti žodį šešėliams pranešėjams. Na, panas Stefani ir pana Šaldimozė nori kalbėti socialistų šešėlinę pranešėją. Jeigu nenori kalbėti nieko baisaus, matau tris šešiamis prašės, bet prašau, panas Stefani galės kalbėti šiek tiek vėliau. Prašom. Labai ačiū, neturime labai daug laiko ir aš manau, kad vėliau turėsime progų išsameu padiskutuoti apie šį pasiūlymą. Tačiau socialistų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad Mūsų nuomonė, komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas pagerinti tipo tvirtinimo sistemą. Manau, kad tam yra tikras poreikis ir mes daugiausia dėmesio turėtume skirti pasitikėjimo tarp piliečių e, gražinimui. Ir aišku, reikia užtikrinti tinkama konkurencingumo situacija bendrovėms, tiek toms, kurios gamina automobilius ar, ar detalės. Taip pat reikia įvertinti vairias situacijas, pavyzdžiui, duomenys. Prieiga prie duomenų automobiliuose, skaidrumas tų duomenų. Taip pat rinkliavos irgi svarbus aspektas ką minėjo asociacijų atstovai. Reikia analizuoti, ar tinkama sistema siūloma. Taip pat atžiau reikia įvertinti tokią sistemą, kuomet, kuomet kiekvienas, kiekvienas etapas aiškus yra, kiekviename etape žinoma, ką daryti. Taigi, visos organizacijos, kurios vaidina tam tikrą vaidmenį šioje sistemoje, turėtų aiškiai žinoti, koks tas vaidmuo yra. Nes turime išvengti naujų panašių skandalų, kaip tas Dieselgate'as. Ir taip pat atidžiau reikia įvertinti, kas yra teisėta, kas neteisėta, kai kalbama apie manipuliavimus, siekiant e, gauti automobilio tipo patvirtinimą. Ir keletą žodžių norėčiau tarti apie grafiką. Aš sutinku, kad reikia greitai įdėkti naują tipo tvirtinimo sistemą. Mes esame tai skolingi piliečiams ir vartotojams, tačiau turime tai padaryti gerai, nes turim, esame turėję skandalų, todėl būtina skirti pakankamai laiko išsiaiškinti, kas buvo negerai ankstesnėje sistemoje, išsiaiškinti visas problemas. Kodėl e, tie nusižengimai net nerasti Europoje, nustatyti Europoje, o jungtinėse valstijose. Taigi mums e, reikia e, ir greitai dirbti, tačiau nereikėtų visko daryti taip greitai, kad nespėtume atsižvelgti į viską, ką esame patyrė iš tų skandalų. Taigi reikia viską daryti nuosekliai ir išsamei, taigi tikiuosi dirbti kartu su jumis. Esu įstikinęs, kad sukursime sistemą, kuri bus gera tiek vartotojams, tiek bendrovėms. Ačiū. Noriu priminti poniai Šaldimuose, kad tie klausimai, kuriuos jį kelia, iškėlė yra pas, pateikti komisijai tais pačiais žodžiais ir manau, kad e, sulaukti dar informacijos tais klausimais. Pane Stefane, norite kalbėti, ar Andrėjas Švab dabar kalbės? Ačiū, pane pirminkė. Aš taip pat noriu padėkoti ekspertams už galimybę išklausyti jų nuomonės. Ir aš e, te galiu pritarti ponė Šaldemozė dėl to, kad laikas turi būti skirtas pakankamas kad e, galėtume patobulinti tą teisėkuros sistemą. Taigi mums reikia šiek tiek laiko skirti tai padaryti, tačiau galtinis tikslas dėl balsavimo termino turėtų išlikti. Nenorime nieko čia įrodyti pirštais ar gėdinti, reikia rasti sprendimus vartotojams. Nemanau, kad bus lengva teisės akto leidėjai apibriežti, kas yra teisėta, kas neteisėta, kaip sakė ponia Šeldimozė. Žinoma, būtų gerai. E, būtų buvę gerai tai žinoti dar prieš rengiant dabartinius teisės aktus. E, buvo parkta per daug erdvės e, interpretacijoms, kuria buvo pernelyg daug pasinaudota ir netgi viršijant tam tikrus reikalavimus, tuomet galime jau kalbėti apie pažeidimus. Na ir tuomet, aišku, veiksmų turi imtis kompetentingos institucijos. Aš tikiuosi, kad tos kompetentingos institucijos būtent imsis tokių veiksmų, kokių reikia. Nežinau, ar mes galime užduoti klausimus ekspertams. Jeigu ne, tai aš noriu pateikti keletą komentarų. Turiu pripažinti, kad nesu susipažinti su kitomis jurisdikcijomis, kur yra riboto laiko patvirtinimai teikiamai. Aišku, kai turi reikalas su brandulinė jėgainė, tai jos naudojimo laikas yra ribotas. Aš tai suprantu, tačiau kai kalbame apie automobilius, tai aš neįsivaizduoju, kodėl jo naudojimo laikas turėtų ribotis penkeriais metais ar panašiai. Man atrodo, kad tai per nelik didelę reakciją į skandalą ir aš nenorėčiau pritarti tokiam pasiūlymui. Toliau e, dėl papildomų testų poreikio ir realių emisijų. Ne vienos laboratorijos testas e, turėtų būti naudojamas, manau, kad tai yra gera mintis. Ir neutralios e, tokios rinkliavos idėja yra gera kaip į tą rinkliavą rinkti, reikės aptarti detaliau, tačiau e, buvo keliami nuogastavimai dėl to, kaip būtų įmami tokie mokesčiai rinkliavos. Manau, kad diskusija mūsų komitete eina tinkama linkme ir tinkamu tempu. Ir turbūt reikėtų perėti prie konkrečių klausimų aptarimą. Ačiū, pana Švabai, dėje mes nebeturim laiko, kad e, iš naujo pradėtumėm diskutuoti su dalyvaujančiomis e, šalimis, bet aš manau, kad jie galės pateikti komentarus ir atsakymus į klausimus išsakytus e, parlamentarų raštu. Ar Paskalis Duron, kuris yra šešėlinių pranešėjas, turėtų komentarų? Pana Zulung? Taip, prašom žodis jums. Labai trumpai pasisakysiu. Man rodos, labai svarbu kalbė, kalbėti apie lankstumą. Tam, kad ta sistema nebūtų per daug griežta, bet to reikia tam ir, kad ta sistema būtų veiksminga. Veiksmingi būtų laiko terminai, Aš suprantu, kad mūsų sektorius yra technologijų sektorius ir laikui bėgant gali kreip, keistis labai greitai, todėl reikia atsižvelgti ir į šį aspektą, todėl kad jeigu sistema bus per daug e, nelanksti, tada gali būti, galėtų veikti prieš, prieš pačius subjektus. Um, à... Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Kas atstovauja? Jūs prašom. Prašom, ponė. Labai ačiū pirmininkė. Labai ačiū už šio posėdžio suorganizavimą ir pasikeitimą nuomonėmis. Noriu padėkoti už įsakytus komentarus ir bendrą paskatinimą vykdyti reformą E, tipo tvirtinimo sistemoje. Aš tą supratau iš jūsų visų komentarų. Žinoma, jūs išsakėte jums rūpimas problemas ir abejonės. Aš manau, kad dabar pats laikas apie tai kalbėti, kad geriau suprastumėm, kaip kas turi būti daroma. Norėčiau tik paminėti tris dalykus, ir porą trejata jūsų išsakytų komentarų. Pirmiausia, kam ta reforma reikalinga? Mes tengiamės išvengti e, sistemos silpnumo. Sistemoje buvo trūkumų. Ji veikia labai gerai, ji pasitvirtino kaip naudinga, bet paaiškėjo, kad yra ir trūkumų, apie kuriuos dabar kalbame, kad sistema vėl gerai veiktų. Mes vertiname visą sistemą, tai yra e, būtina suprasti. Mes negalvom tik apie procedūrinės procedūras. E, tipo patvirtinimo procedūra šiandien aptariama, bet mes kalbame apie visas e, sritis šios sistemos e, taip pat ir emisijas, pavyzdžiui. Taip pat galvojame apie visą, visus etapus, visus veikėjus dalyvaujančius šioje grandinėje. Tik taip mes galėsime suprasti bendrą vaizdą, kaip automobilis yra sukūrimas, tvirtinamas ir kaip funkcionuoja. Aš atsakydama į vieno iš ekspertų komentarą galėčiau pasakyti, kad privalome vertinti automobilio visą eksploatavimo laiką. Ta prasme, mes turime e, kalbėtis su visais susijusiais subjektais ir žiūrėti, kokį vaidmenį jie atlieka. Taip mes galime ateityje pašalinti už ar užkirsti kelią trūkumams. Bet yra dar vienas dalykas, bet principų mes nepakeitėm. Sistema išliks toliau, kokia buvo, decentralizuota, nesiūlome jokios centralizuotos agentūros, mes siūlome peržiūrėti ES e, kontrolės sistemą ir vienas iš, apie tai kalb... iš ekspertų apie tai komentavo, mes norėt, turime pasirūpinti, kad 28 valstybių narių sistemoje E, būtų derinamumas. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad teisė visur būtų interpretuojama vienodai. Tai yra vienas iš ES kontrolės tikslų. Ir paskutinis dalykas - laiko klausimas, apie kurį kalbėjo ekspertai. Taip pat, žinoma, mes visiškai pritarėme, kad pasiūlymas yra labai sudėtingas, jis yra techninis, turime skirti pakankamai LEM laiko, kad rastume gerus sprendimus. Bet taip pat noriu pabrėžti, kad mes iš Volkswageno skandalo pasimokėme. Jau esame iš tipo tvirtinimo, tvirtinimo anksčiau e, šio to e, pasimokę, bet Volkswageno skandalas buvo itin svarbus. Nereikia skirti mėnesių ar e, metų sprendimų ieškojimui, kad rastume sistemą, kuri nebefunkcionuoja. Labai svarbu suprasti, kad mes nesistengiame uh, šiek tiek patobulinti tai, kas negerai veikia. Mes norime sukurti tokius saugiklius, kurių šiandien nėra. Todėl laikas yra e, labai svarbus faktorius, kalbant apie šį tekstą. Ir dar du komentarus norėčiau išsakyti, sureaguodama į tai, ką kalbėjo ekspertai. Vienas dalykas - RMI e, klausimas. Tekste yra apie tai yra kalbama e, eksploatavimo informaciją, bet taip pat mes suprantame, kad reikia suvienodinti dabar galiojančias reguliaraus tikrinimo sistemas. Mes ir toliau e, dirbsime, mes e, RMI srityje pateiksime naują pasiūlymą, bet taip pat norime atsižvelgti į tuos klausimus, kurie akivaizdžiai atrodo labai paprasti. Ir ponė Gotin sakė, kad rengiant tekstą greičiausiai atsirado tam tikrų netikslumų. Taigi galiu patvirtinti, kad RMI toliau bus svarsamas. Antras dalykas - finansinė nepriklausomybė. Iš tiesų, mes galvojame apie įvairius nepriklausomybės aspektus, nuo gamintojų iki techninio tikrintojų, taip pat e, finansinės nepriklausomybės siekime. Suprantame, kad taisyklės susijusios su rinkos stebėsime ir tik patvirtinimo sistema yra sudėtingos. Mes jas dar svarstysime kartu su kitais teisės aktų rengėjais, bet principas yra tas, kad ir kokybės, ir finansavimo požiūrių uh, būtų sukurta vadinamoji kinų siena ir niekas nepadarytų įtakos, e, jeigu techni, nes e, techniniais e, tarnybos turi būti nepriklausomos, taip pat ir gamintojai turi būti nepriklausomi. Dar noriu pasakyti, kad šis teisės aktas yra tikrai sudėtingas. Tai ne tas teisės aktas, kuris uh, DFID prietaisus reglamentuoja, RDI paketas uh, bus E, svarstomas atskirai ir ten bus aptariami visi prietaisai pavieniui. Manau, kad tai buvo pagrindinės problemos. Ačiū už man susiktą žodį. Labai ačiū. Pone Švicovska, Danielis Daltonas, mūsų pranešėjas, gal jis galėtų ką nors pridurti, ką nors pastebėti, išklausęs tos įdomios diskusijos. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiems, viskas buvo labai naudinga. Pirmiausia, dėl laiko. Mano nuomonė yra tokia, mes žinom, kokia yra problema, žinom, kokia egzistuoja spragų ir jos išliks, kol nebus priimtas šis teisės aktas. Taigi, kuo ilgiau mes gyvensim nepriimdami šio teisės akto, tuo ilgiau automobilių gamintojai turės galimybių E, piknaudžiauti sistema, kaip kad būdavo anksčiau. Galiu pasakyti, kad RDI yra ta sistema, kuri leidžia pakoreguoti tai, kas anksčiau egzistavo. Jau dabar yra sukurtos naujos taisyklės. Tai yra esminis dalykas. Man atrodo, kad mes turime šiuo klausimu dirbti kuo greičiau. Aš pats gana lankščiai esu nusiteikęs dėl vidaus terminų keitimo, bet galutinė data turi būti šių metų pabaiga. Turim užbaigti šį dosiją iki metų pabaigos. Didžioji dalis šešėlinių pranešėjų, e, mūsų komiteto narių puikiai žino, kas vyksta ir suprantame, kad šį dokumentą svarbu sureguliuoti greitai. Dėl keletos šiandien išsakytų komentarų. Pirmiausia, automobilių gamintojams. Jūsų prašymas nesukurti papildomos biurokratijos. Aš iš principo su jumis sutinku, man papildoma biurokratija irgi nepatinka, bet jūsų deputatai ar jūsų asociacijų nariai e, elgtųsi kvailai, tai nebūtume pasiekę to, ką turime dabar. Dar e, keletas pagrindinių aspektų. Penkerių metų terminas. Man šiek tiek dėl to neramu, iš dalies dėl to, kad tas terminas buvo nustatytas pirmiausia dėl Volkswagen skandalo, o kitas dalykas dėl to iškyla, iškyla problemų dėl kitų žmonių. E, Neįgalėjai žmonės savo automobilius gali pritaikyti tik tai kas e, dviejus, trejus metus. Jeigu bus nustatytas penkerių metų terminas, tai e, specializuoti automobiliai, pažiūrėjau, neįgaliesiams skirti automobiliai susiturs su labai daug sunkumų. Aš nežinau, ar apskritai reiktų nustatyti kokį skaičių, gal jo net nereiktų, jeigu reiktų, tai tikrai ne penkerius metus. Tas pats ir dar dėl mokesčių rinkliavų. Man ji šiek tiek nepatinka, bet tokią sistemą turime todėl, kad norime panaikinti ryšį tarp gamintojų ir tikrinimo tarnybų. Tai yra labai svarbu. Todėl aš labai norėčiau sužinoti, kokiu dar alternatyvų turime, kad išspręstume problemą susijusią su finansinė sąsaja sąsaja tarp gamintojų ir techninių paslaugų, techninių tarnybų, jeigu nesilaikysime komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad tai buvo esminiai dalykai dėl nepriklausomų garažų ir remontavimo sistemų. Apie tai turime kalbėti, nes tai yra esminis dalykas, bet kaip tą padarysime, kaip galime surinkti pakankamai duomenų remontuojantiems garažams, kad jie galėtų remontuoti nepriklausomai ir tuo pat metu būtų apsaugota automobilio gamintojo intelektinė nusavybė tai yra esminis klausimas, tai nėra šiandien ar vakar buvęs aktualus klausimas, bet tai bus labai aktualu ateityje, nes programinė įranga labai greitai tobulėja, duomenys į automobilius patenka vis daugiau ir daugiau ir labai greitai ateityje po 10 ar 15 metų ši problema bus itin aktuali, galbūt dar ten nepriejome, ne, ne iki tos padėties nepriejome, bet tą problemą jau turime spręsti. Ir dar galutinis pastebėjimas. Uh, E, kai, e, apie kurį e, minėjo viena iš viešnių. Supraskime, kokios yra tikrinimo sąlygos. Gali būti kažkokių neregalių pažeidimų, jeigu tikrinimo sąlygos ar testavimo sąlygos nebus patenkintos. E, įvairiausius prietaisus galima suklastoti ir tokiu būdu galima sukčiauti, piknaudžiauti sistemą. Aš sutinku su jūsų principais. Aš suprantu, kad e, jūsų minėtieji prietaisai nebeturėtų būti panaudoti, bet labai svarbu, kad būtų teisės aktas sutvarkyti. Pirmininkė, šis teisės aktas yra labai techniškas, labai sudėtingas. Uh, Mes, manau, pasirinkom teisingą kalendorių, bet vis tik manau, kad reikia mums viduje visų pirma daugiau laiko skirti šiai temai. Komiteto posėdžiuose daugiau apie tai turim kalbėti, nes iškils labai daug problemų, kurios ateityje turės būti išspręstos. Ačiū. Ačiū, Daniel. Manau, kad jūsų rezumė labai geras, nors išlieka keletas klausimų dar dėl šio dosie. Aišku, kalendorius koks bus numatyta, kad projektas bus pateiktas pačioje birželio pradžioje, taigi labai greitai, paskui lapkričio gale imko komitete vyks balsavimas. Po kelių minučių pereisime prie uh, teis, audito rūmų, uh, bet uh, prieš tai trumpas balsavimas. Jūs turbūt matėte, kad turime balsuoti Vicky Ford, dėl Vicky Ford nuomonės mes e, šiandien dėl jos nebalsuosime, nes šiek tiek buvo atidėti svarsimo terminai. Ir dabar mes balsuosime, kas kiten vyksta, staiga sako pirmininkas. Jeigu norite išeiti iš salės, tai padarykite tyliai, prašyčiau. Nes yra žmonių, kurie ateina į salę, yra tokių, kurie išeina iš salės. Taigi, balsuosime dėl koordinatorių pasiūlymo patvirtinimo IMKO komitetui. E, yra kalbama apie 2017 m. Europos komisijos darbo programą. Ar koordinatoriai turėtų kokių komentarų apie tai prieš pradedant balsuoti? Jeigu niekas nenori daug pasakyti, tai tik labai trumpai, Andrė Švab. Uh, Iš esmės, e, aš tokį techninį pastebėjimą norėčiau pasakyti. Vidaus rinkos komitete e, irgi ši tema buvo svarstoma, nes labai daug mūsų kompetencijų yra horizontalios su jais, todėl būtų labai gerai, jeigu mes aptartumėm esminius klausimus ir susitartumėm tarp frakcijų dėl tų esminių klausimų. Nes man atrodo, kad nėra jokios prasmės kiekvienai frakcijai, kiekvienai politiniai grupuotė kalbėti apie savo atskirus prioritetus komitete paskui plenariniam posėdėje, nes e, mums visiems dėmesio centre išlieka vidaus rinkos interesai. E, šį kartą, aš manau, lygiai taip pat turėtume akcentuoti, kad turime sutelkti dėmesį vidaus rinką. Ačiū. Jeigu jūs sutinkat, e, kad iškart balsuotumėm, tai tą ir padarysime. Turbūt reikės balsuoti kortelėmis. Sekretariatas sako, būtų geriau, jeigu balsuotumėm tik tai kortelėmis. Ar visi kolegos turi korteles ir gali balsuoti? Ar visi turite korteles? Aš manau, kad mano paties frakcijoje yra nedalyvaujančių, o kaip yra su kitais? Išaldė, man atrodo, yra kažkiek žmonių. Gerai, tada aš siūlau baigti balsuoti, nes jau visi balsavo. Mark est toujours aussi dynamique. <laughs> Markas kaip visada labai dinamiškas. Taigi, balsavimas baigtas. Ir dabar iš karto pereisime prie e, teisėkuros kontrolės. Kreipiuosi į poną Mates, e, kuris e, yra audito rūmų narys. Salut. Travaille bien. Bien, donc je suis heureux d'accueillir. Taigi, aš labai džiaugiuosi mūsų tarpą matyti pono Matės. Jis yra Europos audito rūmų narys, atsakingas už paslaugų direktyvos specialiai ataskaitą. Aš noriu jam ir visiems esantiems salėje priminti, ypač IMKO komiteto koordinatoriams bei e, visiems kitiems nariams, kad e, ši tema mums yra labai svarbi ir įvailiniuose posėdžiuose mes labai daug kalbame apie teisėje kūros kontrolę. Taip pat mes puikiai žinome, kad IMKO komitetas ne tik išjudino paslaugų direktyvą ir e, leido jai realizuotis, bet ir toliau stebiu, kaip jos įgyvendimas vyksta. Todėl aš dabar kreipiuosi pono Matės, kad jis pristatytų bendrus rezultatus ir rekomendacijas e, iš jo srities ataskaitos. Aš žinau, kad ši ataskaita buvo paskelbta tik tai kovo 14 dieną šiais metais. Amen. Ponas Matės, labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Aš e, labai. E, drąsiai galiu pasakyti, kad audito rūmai džiaugiasi, kad jūs rodote susidomėjimą mūsų paskutinė ataskaita, kuri yra šį kartą skirta paslaugų direktyvos įgyvendinimui. Visų pirma, suteiksiu šiek tiek istorinės informacijos. Daugiau negu prieš dešimt metų, daugiau negu prieš dešimtmetį bendrai buvo galvojama ES, kad bendroji rinka ir paslaugų rinka gana gerai funkcionuoja tačiau e, paslaugų bendroje rinkoje atrodo iškilo nemažai kliūčių, nes bendras paslaugų e, mainų tarp valstybių narių mastas buvo nepakankamas. Tame kontekste e, buvo prarasta daug potencialaus BVP. Pirminis pasiūlymas buvo toks, šis klausimas turėtų aptarti, kaip įgyvendinamas kilmės principas. Apytiksliai sakant, galima būtų sakyti taip, e, kai tik tai paslaugos tiekėjas yra registruotas vienoje valstybėje, e, jis gali jie savo paslaugas teikti visoje Europos Sąjungoje ir už sienos. E, bet dėl keletos priežasčių šis principas nebuvo pasirinktas. Kaip žinote, 2006 metais paslaugų direktyva buvo patobulinta ir buvo prašoma visų valstybių narių perkelti tą direktyvą į vietos teisės sistemą. Bet e, toks projektas buvo milžiniškas ir turbūt iš visų direktyvų, kurios buvo patvirtintos ES, šiai reikėjo daugiausia pakeitimų iš valstybių narių, iš e, įvairių e, teisės aktų, antrinių teisės aktų, procedūrų. Uh, reikėjo priimti jų labai daug, nes paslaugos visose valstybėse narėse yra reglamentuojamos daugeliu teisės aktų. Taigi, kad pašalintume kliūtis ir padidintume skaidrumą, kad būtų lengviau prekiauti paslaugomis, e, buvo nuspręsta sukurti didelį stambų projektą, kuriam reikia labai e, ženklaus dabartinių valstybių narių teisės aktų peržiūrėjimo. E, kadangi šis uždavinys buvo toks sudėtingas, buvo nustatytas trejų metų perkelimo terminas. Ir valstybės narės iš esmės turėjo trejus metus pažangai pasiekti. E, praėjo dešimt metų nuo to sprendimo patvirtinimo, septyneri metai buvo praėję po e, perkelimo laikotarpio pabaigos, e, kai audito rūmai nusprendė įvertinti, kiek paslaugų direktyvos tikslai yra realizuoti, kiek yra pasiekta tai, ko bus buvo numatyta. Pirmiausia, bandėme atsakyti tokį klausimą. Ar Europos komisija pakankamai stebėjo ir vertino paslaugų direktyvos įgyvendinimą? Tai buvo pirmasis mūsų e, antrinės reikšmės klausimas. Ir toliau komisijai bandėme e, vertinti, ar ji prisidėjo prie šios direktyvos įgyvendinimo palengvinimo. Galų gale padarėme išvadą, kad Europos komisija tik iš dalies veiksmingai e, iš dalies buvo veiksminga, efektyvi šiuo požiūriu. Visų pirma, nepaisant to, kad buvo nusatęs ilgas perkelimo laikotarpis trejų metų, dauguma valstybių narių nesugebėjo terminų tenkinti. 20 valstybių narių pažeidė perkelimo terminą. Dėl ta, ta, tai yra susijęs su daug priežasčių, bet viena iš jų yra susijusi su a, techninė instrukcija, a, kurią parengė valstybė narė, kaip įgyvendinti šią direktyvą. Ši instrukcija buvo įversta, išversta į visas e, kalbas tik praėjus 11 metų po direktyvos patvirtinimo. Taip, angliškas variantas buvo anksčiau prieinamas, praėjus penkeriems ar keturiems mėnesiams, bet į visas kalbas buvo išversta visos tos gairės, visos instrukcijos tik tai praėjus 11 mėnesių po direktyvos patvirtinimo. Be abejo, tai turėjo uh, įtakos viso uždėlis, proceso uždėlsimui. Antras dalykas. Europos komisija nepakankamai anksti pradėjo kalbėti apie donų rinkimo problemą. E, to reikėjo, kad galėtumėm įvertinti, kokiu mastu paslaugų direktyva buvo efektyvi. E, duomenys apie priekybą ir paslaugomis yra nuolat rengami E, trei statistikoje, e, mokėjimų balansų statistikoje, tačiau paslaugų dalis, paslaugos apima ten visas, visų rūšių paslaugas, ne tik tai paslaugų direktyvoje aptariamasis. Todėl mes norėjome išsiaiškinti, kokiu mastu e, direktyvų, direktyvos e, tikslai yra įgyvendinti. Kalbėjome apie skauptinius, kompleksinius duomenys apie priekybą ir tiesioginės investicijas, kurios yra susijusios su direktyvoje aptariamomis paslaugomis. Deja, tik tai 2014 metais Europos komisija įsipareigojo rinkti tokius duomenis. Jie bandė atkurti istoriją, bet e, viskas prasidėjo tik tai 2012 metais. Taigi mes negalime e, pasinaudoti tvirtais faktais, kad pasvertume kokia dalis e, prekybos paslaugomis e, e, išaugo. 2012 metais tik tai buvo surink, 12 metų duomenys tik tai buvo surinkti pirmą kartą. Kiek dar reikia padaryti? Kiek kliūčių dar išlieka priekybė paslaugomis? Panašu, kad jų yra dar daug. Uh, abipusio reguliavimo procesas 2011 metais jis buvo peržiūrėtas ir e, mūsų auditoriai e, kalbėdamėsi su valstybėmis narėmis, jis aiškino, kad yra pasiektas bendras sustarimas, kad Europos komisija nepakankamai gerai pasveria vertinimo proceso rezultatus. Net ir pati komisija 2015 metų pabaigoje suteikė labai įdomų komunikatą apie išliekančias kliūtis. Ir e, jame taip pat buvo kalbama, kokios yra galimybės pašalinti tas kliūtis, kad padidėtų BVP surinkimas ES. Iš to įdomaus dokumento susidarė toks vaizdas, gana įdomus vaizdas. Iš karto po to, kai direktyva buvo patvirtinta ir perkelta į nacionalinę teisės sistemą, buvo daroma pažanga. Bet e, po to jis sustojo nuo 2012 iki 2014 metų, iš esmės jokios pažangos nebuvo padaryta. Kai kurios valstybės narės ir toliau pašalino, e, šalino kliūtis, ėmėsi tolesnių žingsnių, bet iš esmės tai buvo tos valstybės, kuriuose, e, pagal, kurios pagal skirtingas programas gavo mokėjimų balanso paramą arba susidūrė su rinkos spaudimu dėl krizės. Kai kuriuose valstybėse narėse net įmamas žingsnių priešingą kryptimį. Taigi komisija padarė išvadą, kad 2012 e, ir 2014 metų poveikis BVP lygmeniui e, ne iš karto šiais metais, bet e, dar vėliau skaičiuojant bus tik tai 0,1 procentas nuo BVP, bet kai buvo vertinta, koks realus mastas, buvo padaryta išvada, kad gali padidėti BVP, jeigu bus pašalintos kitos kliūtis iki 0,8 iki 1 ir nuo, nuo 0,8 iki 1,8 procentų. Taigi galite palyginti tą skaičių su 0,1, kurį anksčiau turėjome. Taigi faktas yra tas, kad tų kliūčių vis dar išlieka. kokia to priežastis ir koks yra mūsų vertinimas. Mums atrodo, kad Europos komisija nenoriai taiko teisinio pažeidimo procedūras. Tam tikrą prasme tai yra susiję su tų procedūrų trukme. Jos yra labai ilgos, bet taip pat nepakanka pasitikėjimo atitinkamų teisės aktų uh, stiprumu. Manėme, kad Europos komisija turėjo to veiklos patikrinimo rezultatais geriau pasinaudoti, ypač kai kalbėjome apie proporcingumo problemą. Kai kurios valstybės narės proporcingumo principų pasinaudojo, kad išlaikytų turimas kliūtis. Čia e, nuomonės įsiskyrė. Europos komisija viena vertus sakė, kad proporcingumo vertinimą gali atlikti tik tai Europos audito rūmai. Kita vertus, Europos komisija nenorėjo perduoti bylų uh, E, teisingumo teismui. Ir dėl to problemas nebuvo sprendžiamas. Dar vienas dalykas. Taip pat Europos komisija pasinaudojo pažeidimų procedūra e, nepakankamai dažnai. Galų gale teisingumo teismas pasiekė, gavo tik tai vieną realią bylą. E, Vietoj formalios pažeidimų procedūros ir bylų persiuntimo teismui, Europos komisija pasikliovė naujojų mechanizmų, vadinamoju ES pilotų, bandomuoju procesu, kuris e, prilyksta tiesioginiam dialogui su valstybėmis narėmis. Tačiau nepaskelbę dialogo rezultatų mes sukūrėme vidinį mechanizmą, tokį, kuris niekad neatsiskleidžia, neiš, neišviešinamas, neatskleidžia visuomenė ir jokios problemas nėra išsprendžiamas. Bendrai ES bandomasis projektas užtrunka gana ilgai. Deja, Europos komisija nuolat nestebi, kiek trunka bylų susijusių su paslaugų direktyva nagrinėjimas. Sisteminios kontrolės nėra, tačiau žinome, kad vienu metu jei neklystų 2014 metais, e, neišnagrinėtas bylos e, mm, užsibuvimo teisme trukmė buvo 20 mėnesių. Taigi e, tai dar nebuvo bylos galutinė data, ta byla jau tiek buvo teisme, dar kiek užtruks neaišku. Uh, Ir mes tada supratome, kodėl Europos komisija vengia pažeidimo procedūrų pagal vidaus rinkos politiką. Vidutinė trukmė, kaip sako Europos komisija, bylos nagrinėjimo yra 13 mėnesių. Atsiprašau, 30 mėnesių. Pagalvokime, pavyzdžiui, kad jūs dirbate stambiai bendroviai, kuri galvoja, uh, apie dešimties metų ateities perspektyvą ir jei tie treji metai yra visai nieko baisaus. Tačiau esate, jeigu esate mažos ar vidutinės įmonės atstovas, tai treji metai jums yra labai daug ir jūs nelauksite, kol uh, procedūra pasibaigs po trijų metų. Jūs uh, tai atgrasys nuo bet kokios iniciatyvos, nuo bet kokios veiklos. Taigi procedūros trukmė atgraso verslininkus ar vartotojus nuo problemos kelimo. Ir dar, mes manome, kad daugiau atvirumo komisijos problemų sprendime būtų naudinga. Aš jau anksčiau sakiau, kad čia kalbame apie vadinamą pilotinę bandomąją schemą, kuri niekada nėra skelbiama. Net pažeidimų procedūros atveju e, pabaigoje tik tai turi būti paskelbimas pranešimas e, spaudai, bet pagristoji nuomonė nėra išviešinama ir galų gale pasibaigus procedūrai nėra aišku, kaip e, problemos buvo išspręstos. Daugiau atvirumo šio požiūriu būtų naudinga, kuriant bendrą Europos teisinę bazę šioje srityje. Nes jeigu aš dirbu vienoje valstybėje, aš norėčiau žinoti, kaip tos problemos yra sprendžiamos kitose valstybėse. Būkime atviri. Visų tokių kliučių pašalinimas leistų turbūt atsikratyti protekcionizmo. Protekcionizmas yra kliūtis. Ir tie iš jūsų, kurie norite sužinoti, kas yra parašyta paslaugų direktyvoje ir kaip tai turi būti įgyvendinama, liberalizuotavimas paslaugų yra e, aptariamas. E, gavę tokios informacijos galėtume daugiau žinoti, kaip kas vyksta kitose valstybėse. Taigi, kokios yra mūsų rekomendacijos? Tiesą sakant, aš jas jau ir paminėjau. Dar keletą kitų išskirsiu komisija ateityje e, renks vertinimo procesus, ji turėtų atidžiau, sistemingiau stebėti kokias problemas iškyla paslaugų direktyvos atveju. Taip pat turim kalbėti apie trukmės trumpinimą ir e, bandomojo projekto ir pažeidimų procedūros. Dabar viskas yra per daug užtesta ir dėl to žmonės yra atgrasomi nuo problemų kėlimo komisijoje. Ir taip pat reikėtų, kad Europos komisija persiųstų problemas teisingumo teismui. Per tokį ilgą laiko tarpą tik viena byla pasiekė teismą. Tai kelia nežai ne klaustukų. Dar turėtų būti dedama pastangų iš valstybių narių pusės. Yra kalbama apie vieno kontaktinio taško hartiją sistemą. Kai kuriuose valstybėse narėse ta sistema pasteisina, kitose ne. Kai kuriuose šalyse įvaizdžiai reikia dėti pastangų, kad jos patobulėtų. Taigi čia turi pasitengti ir valstybės narės, ir Europos komisija. Jos turėtų inicijuoti tolesnį procesą šioje srityje. Dar vienas sustabdymo laikotarpio trukmė. Kai valstybė narė nori keisti savo e, reglamentus, kuriuose yra reglamentuojami paslaugų direktyvos klausimai. Šiuo metu valstybės narės privalo pateikti ataskaitą, bet jos neturi laukti, kol uh, jų pakeitimai bus patvirtinti, e, kad įsileistų Europos komisija ir valstybės narės. Kai kitose ES teisės srityse taip yra daroma, reikėtų pasirūpinti, kad ir paslaugų direktyvos atveju taip būtų. Dėl vartotojų apsaugos. E, mes kalbame apie įvairių paslaugų tiekėjų interneto svetainės ir pagal jas vertiname, ar nėra diskriminavimo, ar nėra priekybai kliūčių kuriama. Mes manome, kad pagal paslaugų direktyvą paslaugos turėtų būti įrašytos į tų internetinių patikrų procedūrą. Bendrai mes manome, kad panašus projektai iškyla ir mes turim galvoti apie tai, kaip pagreitinti procedūras, Europos komisija turėtų greičiau renkti dokumentus, gairės, instrukcijas ir manome, kad e, renkat duomenys taip pat. Tinkamų duomenų suteikimo problema turėtų būti akcentuojama pačioje teisėkuros procedūros pradžioje, o ne pabaigoje, kaip buvo paslaugų direktyvos atveju. Europos komisija prieėmė visas mūsų rekomendacijas išskyrus vieną, susijusią su ES e, bandomojo projekto, piloto vadinamojo atveju. E, komisija priminė Europos Teisingumo teismo nuosprendį, kuriame yra sakoma, kad e, svarsimai pagal piloto procedūrą turi būti konfidencialūs, kaip ir pažeidimų procedūra. Mes to nekvestionuojame, tačiau Teisingumo teismas sako, kad toks reikalavimas yra taikomas per procedūrą, o ne jo pabaigoje. Taip, per procedūrą e, E, konfidencialumas turėtų būti užtikrintas, bet galų gale, kai rezultatas bus pasiektas, mes galėsime pabandyti pasverti, kaip e, ką galime paskelbti. Taigi bendrai e, komisija turėtų drąsiau stengtis įgyvendinti direktyvą, drąsiau reiškia aktyviau, bet kaip aš jau sakiau ir kaip auditorumai pastebėjo, 2015 metais Europos komisija ėmėsi laikytis aktyvesnės pozicijos, jie inicijavo žymiai daugiau pažeidimų procedūrų negu anksčiau. Mes tai vertiname kaip rodiklį, rodantį, kad Europos komisija laikosi rekomendacijų ir aktyviau stengiasi gyveninti direktyvą. Taip pat mes tvirčiau jaukiamčiamės dėl to, kad 2015 m. spalio mėnesį patvirtinta bendrosios rinkos strategija taip pat kelia problema susijusia su paslaugų priekybos liberalizavimu. Ačiū ponios ir ponai, ponė pirmininkė, tokia būtų mano prezentacija. Aš ir mano kolegos esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Merci beaucoup. Euh, Dėkoju. Prašau pasisakykite, paprašykite žodžio tie, kurie nori užduoti klausimų. Visų pirma, suteiksiu žodį ponų Švapis. Yra pirmasis šiame sąraše. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir audito rūmo atstovui už tai, kad e, atvyko į mūsų posėdį ir pateikė šią svarbią informaciją. Visų pirma, norėčiau užduoti šiek tiek klausimų susijusių su mano kompetencijomis. Šios informacijos mums reikėtų tam, kad galėtume žinoti, kokia yra Europos finansavimo situacija. Ir kaip ir į tai žiūri audito rūmai, kodėl audito rūmai diskutuoja apie paslaugų direktyvą. Žinoma, ši direktyva yra skirta daugeliu svarbių sektorių ir man norėtų sužinoti, ką galime, galime padaryti mes ir Europos komisiją tam, kad e, Europos teisė būtų tinkamiau taikoma valstybėse narėse. Žinoma, ponia Martin, šitama svarbi ir jums, ir mums. Ir e, mes tikimės, kad jūs e, kad jūsų pranešimas tikrai padarys įtakos. Jeigu paslaugų direktyva bus naudojama Europos e, teisės akto taikymui vertinti. E, Europoje pamatysime, kad tikrai nedaug direktyvų buvo taip taikomos ir e, taip atidžiai įvertintos. Taigi, jūs minėjot, kad kai kurie dalykai galėjo būti galės laukti daugiau dėmesio. Ir e, jūs e, minėjote, kad e, kalbant apie šią direktyvą, kai kuriuoms rytims buvo skiriama daug daugiau dėmesio. Mes prieš kelis mėnesius Diskutavome su buvusiu Italijos vadovu Marijumi Mončiu ir jis kalbėjo apie tai, kad ES teisė turėtų būti taikoma geriau. E, jis minėjo, kad vidaus reikalų komisijos, už vidaus reikalus komisijos, atsakingas komisijos narys turėtų turėti daugiau atsakomybių ir turėtų galėti sureaguoti greičiau. Komisija ne visada pasisako už tokį sprendimą. Problema ne visada yra e, tik valstybėse narėse. Problem, problemos būna susijusios taip pat. E, su valstybių narių e, bendradarbiavimu. Neseniai e, vienas Lenkijos atstovas e, informavo apie tai, kad e, Lenkijoje buvo imamasi kitokių veiksmų, negu tikėjomės mes. Taigi yra šiek tiek institucinių problemų, bet aš turėčiau kelis klausimus. Visų pirma, aš nesu tikras, kad audito rūmus apgavo valstybės narės. Valstybės narės kaltina komisiją, kai kalbama apie teisės aktų perkelimą. Bet yra tokių valstybių narių, kurios reguliariai dalyvauja posėdžiuose e, Briuselėje ir jie, tai yra tie patys asmenys, kurie yra atsakingi už teisės aktų, e, už tų e, dokumentų perkeliamą į nacionalinę teisę. E, Jūsų trečioje rekomendacijoje 114 pastraipoje e, aš norėčiau paklausti, ar jūs duomenis įvertinote prieš pateikiant pranešimą, ar tuos duomenis įvertinote vėliau. Nes manau, kad gali kilti šiek tiek problemų. Tik, pavyzdžiui, prieš kelis metus e, e, valstybės narės užblokavo koreliacinių e, lentelių klausimą ir tikrai Europos parlamentas tokiu atveju norėtų ginti komisiją. Ir kaip minėjau, anksčiau. Tikrai keista, kad e, audito rūmų atstovai sako, ką turėtų daryti teisės aktų e, leidėjai, bet aš suprantu, kad e, jums šitą matą taip pat svarbi ir mes laukiame jūsų dokumento. Dėkoju. Pone Gelsbės. Maltesz úrnak és a tájékoztató. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Martins iš audito rūmų už šią, e, šį pranešimą. Dėkojame taip pat už jo pristatymą. Aš pritariu minčiai, kad vidaus rinka turėtų veikti geriau, turėtų veikti geriau paslaugos, Bet neturėtų pasitaikyti diskriminacijos, turėtų būti pašalintos įvairios kliūtis. Taip pat e, sutinku, kad yra tam tikrų sričių paslaugų srityje, kur vidaus rinka dar neveikia e, labai gerai, taigi reikėtų išnaudoti esantį potencialą. Ir tikrai tiesa, kad valstybės narės kartais e, imasi tam tikrų veiksmų, kurie yra pateisinami arba ne. Ir tie veiksmai padaro įtaką paslaugoms, tarkim, tos paslaugos lieka vieno paslaugos teikėjo rinkoje, rankose. Na, o kalbant apie Europos komisijos veiksmus. Kartais Europos komisija žiūri, žiūri šiek tiek vienašališkai. Vengrijoje yra tokia sistema, pagal kurią paslaugų teikėjai gali siūlyti paslaugas, teikti paslaugas. Tos paslaugos yra nepelno vykdomas nepilno siekia, siekimo tikslais. Ir, tarkim, padedama, yra padedama šeimoms. Ir mes pastebėjome, kad ta programa yra tikrai labai gera. Kita vertus, Europos komisija pasirinko tokį požiūrį, pagal kurį teikia pirmumą konkurencingumui. Taigi kai kurie paslaugų teikėjai atsidūrė mm, nepalankioje situacijoje, nes jų veikla yra nesiekiama pelno. Taigi manau, kad būtų gerai, kad Europos komisija pradėtų pažeidimo procedūrą. Bet prieš tai darydama ji turėtų pagalvoti apie tai, kokio tikslo yra siekiama ta valstybė narė, nes, pavyzdžiui, Vengrijos atveju komisijos požiūris e, yra nenaudingas, juo, nuo jo gali nukentėti tos įmonės. Žinoma, yra ir nemažai lobistų bet reikėtų šiek tiek vienodesnio požiūrio. Ir manau, kad paslaugų srityje yra tikrai daug potencialo, kurį reikėtų išnaudoti. Dėkoju. Pone Štiler. Dėkoju audito rūmų atstovui. Manau, kad kai mes sutarėme dėl tam tikrų taisyklių, kaip kad pavyzdžiui prieš taisy, dėl, dėl taisyklių, dėl kurių susitarėme prieš dešimt metų. Gaila, kai tos taisyklės nėra vienodai įgyvendinamos, e, ne, ne vienodai jų laikomasi. Tai yra didelis iššūkis. Aš turiu nemažai klausimų. Kalbant apie gairias, apie laiko terminus, jūs davėte, komisija davė tris metus įgyvendinimui ir dabar kalbam apie 11 mėnesių du metai skirti įgyvendinimui. Gal, gal galėtumėte pakalbėti apie tai? Na, o dėl 20-30 mėnesių, kurie skirti teismams. Tas teisinis iššūkis netoks pat, kaip kad kalbėjo kolegė, kolegė iš Vengrijos. Jūs nepristatėte konkrečiai to atveju, apie kurį kalbėjote. Dėl domenų rinkimo. Jūs minėjote, kad tas modelis buvo apibrieštas 2006 metais, o dabar jau yra 2016 metai. Galbūt reikėtų daugiau bendradarbiavimo duomenų apsaugo rinkimo srityje. Kalbėjote taip pat ir apie tą pavyzdinę bandomąją pavyzdinę procedūrą, e, sistemą. Ką galėtume padaryti šioje srityje? Aš manau, kad e, reikėtų daugiau bendradarbiauti su jumis ir e, paslaugos. Tikrai yra tokia sritis, kurioje dar yra uždirbama nedaug ir mes galėtume išnaudoti tą potencialą. Turėtume siekti šios e, transformacijos mūsų ekonomikoje. Dėkoju Jums. Merci, Katrin. Ačiū, Katrin. Jeigu daugiau kolegų atsiprašau, dar noriu vienas kolega Tūlė, pana. Jeigu turime tokią politinę analizę to, kas vyksta vidaus rinkoje, pagal šią paslaugų direktyvą norėčiau sužinoti, ar audito rūmai analizavo situaciją tarpvalstybinėje priekyboje, pavyzdžiui, kiek pinigų prarandame, jūs kalbėjote apie užimtumą, taip pat kiek daugiau žmonių būtų galima įdarbinti, jeigu būtų PVM suderintas vidaus rinkoje, jeigu pristatymo tarnybos veiktų geriau, jeigu nebūtų kliučių prekiaujantiems. Ar analizavote tokius klausimus ar ne? Ačiū, Roza. Ponas Stefanėč. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū už e, analizės pristatymą. Situacija yra labai svarbi, kritiška paslaugų srityje, kaip jūs sakėte. Nes akivaizdu, kad mes nepanaudojame viso potencialo paslaugų srityje. Klausimas yra toks Jūs kalbėjote vien tik tai apie paslaugų direktyvą ir mes žinome, kad ne visos paslaugos yra iki galo liberalizuotos pagal direktyvą. Taigi klausimas, ar kalbate apie paslaugas, kurios nėra įtrauktos į paslaugų direktyvą? Ir ar e, turėjote jas galvojate, galvoje, skaičiuodamas poveikį BVP? Ir ar yra dar kažkokio potencialo e, bendrosios rinkos augimui. Labai ačiū. Aš taip pat, e, kaip paskutinis, norėčiau užduoti klausimą, pasakyti komentarų. Labai dėkoju Jums, nes Jūsų pasisakymas ne tik labai aiškus, tačiau Jūsų ataskaita yra labai aiški taip pat, labai lengvai skaitoma. Ne visada tai būna, svarstant tokias temas ir man atrodo, kad audito rūmų yra labai e, kropštus, e, kropštys, tai ir man malonu, kad taip lengva skaityti Jūsų pranešimą. Kolegų klausimai ir taip pat jūsų pasakymas rodo, kad klausimas kyla dėl direktyvos taikymo sudėtingimo ir to, kas vyksta, kai viskas nevyksta labai gerai. Aš sutinku su Andrėjas Švab, kai jisai sakė, kad komisija yra tarp kūjo ir priekalo šiek tiek, nes reikia būti veiksmingiems, tačiau sunk, ir labai sunki sritis čia yra. Jūs sakėte, kad komisija, komisijos pažinimo procedūra neveikia labai gerai, nes komisija abejoja ją taikydama. Tuo pat metu sakote, kad komisija siekia tokios strategijos, kuri būtų tinkama šalių rekomendacijoms taikomoms per semestro procesą. Ir tai yra susiję taip pat ir reguliuojamų profesijų reformomis. Ir sakote, kad e, šalių rekomendacijo procedūra yra galbūt per griežta, nes tai yra politinis signalas. E, nes sakant, kad reikia daugiau e, pastangų dėti gyvenant šią direktyvą, galbūt būtų uh, teisingai taikoma per semestro procedūrą. Jūs dar tą, tą patikrinimą 14 metais sakėte, kad ne viskas yra iki galo taikoma. Ir man atrodo, kad pagal paslaugų direktyvą yra du lygmenys. Vienas tiesioginis lygmo to, kas neveikia, kaip sakė Katrin, Ir kitas tolimesnis e, lygmuo e, susijęs su įtikinėjimu, struktūrinėmis reformomis, jas sunku gyvendinti, aš žinau, kaip yra mano šalyje, nes e, kai kurių profesijų reformų atžvilgių tai netaip paprasta padaryti. Ir kalbant apie šalių rekomendacijas, galbūt galima pakeisti, pasistengti laikui bėgant mentalitetą. Galvojant apie ilgesnį laikotarpį, reikia galbūt kartoti ir kartoti, kad tam tikrus dalykus reikia daryti. Taigi apie tai norėjau jūsų paklausti dėl pažeidimo procedūros ir Europos semestro. Ar sutinkite dėl to, kad šie du dalykai galbūt yra labiau e, e, tokie vienas kitą papildantis dalykai negu kitos alternatyvos? Dabar jums žodis atsakyti į kolegų klausimus. Ačiū už malonius žodžius apie mūsų ataskaitą ir už tas visus klausimus pabandysiu į juos atsakyti. Paslaugų direktyva buvo naujas požiūris tam tikrą prasme ir apėmė įvairias rytis. Galiausiai tas vadovėlis buvo naudingas mūsų nuomonė. Ir valstybės narės tai įvertino iš tikrųjų. Tačiau jeigu vadovėlis buvo svarbus, tai, tai terminai taip pat dėl duomenų, kuriuos minėjo pana Švab. Kai sakiau, kad komisija neužtikrina, kad duomenys yra surinkami. Aš kalbėjau apie statistinius e, duomenys apie prekybą paslaugomis, e, kuriems taikom paslaugų direktyva, nes, žinoma, prekybos statistika, mokėjimų balanso statistika, kurią renka valstybės narės, apima prekybos paslaugomis duomenys. Tačiau tai visos paslaugos, ne tik tos, kuriams taikoma direktyva. Taip pat kalbama apie eksportą tam tikrų paslaugų. Taigi, kad gautume aišku vaizdą, ar paslaugų direktyva padėjo didinant prekybą paslaugomis, reikia tos tų bazinių statistinio domenų. Deja, jų e, e, rengimas nebuvo organizuotas nuo pat pradžių. Ir tai nereiškia, kad tie duomenys reikalauja per dėlių pastangų iš valstybių narių pusės. Tie duomenys yra renk tinkami, tačiau reikėtų jas pateikti e, neapibendrintai šiek tiek. 14 metų pabaigoje komisija suprato, kad tai reikia padaryti ir dirba šio klausimą. Tačiau šiek tiek per vėlai. Dėl pono Švabo komentaro, ar mūsų rekomendacija, kokia mūsų rekomendacija teisės aktų kuriejams. Mūsų auditas nėra atitikties auditas. Jeigu vykdai atlieka auditą dėl atitikties, tai žiūri, ar tam tikrai teisės aktai, reglamentai yra taikomi. O čia yra rezultato auditas, siekiant įvertinti, ar pasiekime tikslo. Jeigu yra trūkumų tame, kaip kažkas yra nu, numatyta teisės aktų, tai tai reikia tai pasakyti. Na, valstybių narių prievalė informuoti apie būsimus pokyčius pas, šiose srityse susijusioje su paslaugų direktyva egzistuoja, tačiau skirtingai nuo kitų ES teisės ryčių numatytas tam tikras e, e, ramybės laikotarpis, kada komisija ir valstybės narės gali visą tai komentuoti. Tai nėra taikoma paslaugų direktyvai. Taigi mūsų rekomendacija yra tik tai tokia, kad tokia praktika egzistuoja kitose teisės srityse. Ir tai reikia išplėsti ir taikyti ir paslaugų direktyvos e, atveju. Nieko radikalaus šiandien yra. Tie dalykai jau egzistuoja kitose srityse. Dėl to, ar mes įvertiname PVM poveikį? Ne. To nepadarėme dėl įvairių priežasčių. Na, PVM nėra paslaugų direktyvos įgyvendinimo dalis. Aišku, PVM yra svarbus. Keliuose verslo apklautusose pasirodė, kad PVM E, kartais yra taikymas sudėtingesnis negu pajamų ir pelno e, mokesčio taikymas, nes tai yra paradoksalus e, rezultatas. Tačiau taip yra. Aš galiu sutikti su to, kad PVM varijavimas pagal PVM reglamentus apsunkina mažų vidutinių įmonių galimybės teikti paslaugas. Atitikties išlaidos yra nemenkos. Tačiau būtent tai mes ir auditavome ir komisijos galbūt darbas būtų pateikti tam tikrus vertinimus. Mes tik tai e, tyrėme tam tikrų iniciatyvų ekspost poveikį. Kaip ekonomistas ir tai pagal tai, ką išmokau, sužinojau per šį auditą, galiu patvirtinti, kad PVM svetingumas ir variavimas tarp valstybių narių yra problema ir aišku, kad neigiamai, daro neigiamą įtaką priekybai paslaugomis, ypač mažoms įmonėms. kodėl mes pasirinkome paslaugų direktyvą. Na, auditorumai plečia savo darbo tvarkę. Tradiciškai auditoriai e, daugiausia dėmesio skiria finansiniam ir atitikties auditui. Finansiniam tai reiškia, ar vis, visas sąskaitos teisingas, atitiktis, ar teisingai taikomi teisės aktai. Tačiau auditorumai krypsta vis uh, daugiau rezultatų vertinimui, vertinimą. Ir mes bandome įvertinti, ar teisės aktai ir politikos priemonės pasiekė tų tikslų, kurie yra numatyti teisės aktų leidėjų. Todėl mes pasirinkome ir paslaugų direktyvą. Neseniai buvo atliktas auditas dėl to, ar komisija veiksmingai gyvendina strategiją kovoti su pavėm sukčiavimu turime ir kitų specialių ataskaitų, kurios yra taip orientuotos. Aš labai atsiprašau, jeigu priminsite man kai kurios klausimus, aš pabandysiu atsakyti. Court of Justice, or is it? It's one, the one that went to the Court of Justice. This is still open when we... Yeah, uh, uh, uh, let, me not, <laughs> let me not comment on that one. Nenoriu komentuoti fakto, kuris dar e, nebaigtas. E, nenorėčiau kalbėti apie bylą, apie jos esmę. Mes patikėme tokį pavyzdį, nes iš esmės vienintelis dalykas, kuris pakliuvo auditorumams rankas. Ir daugiau nekomentuosiu šios bylos. Paprašysiu kolegos atsakyti šį klausimą. Pone Stailer, klausėte apie e, elektroninės vyriausybės svarbą. Lankėmėse įvairiose šalise ir matėme, kad siekiai yra skirtingi. To vieno langelio principo taikymui toliau mes pateikėme rekomendaciją, kad valstybės narės turėtų laikytis e, tų nuostatų, kurios yra savanoriškos kol kas, tačiau siekti Mm, aukštesnių reikalavimų įgyvendinimo, nes paslaugų direktyva nėra labai griežtai kelia tuos reikalavimus dėl elektroninių kanalų e, administracijos veikloje. Dėl Vengrijos byla šeštame interpe ataskaitoje e, paminėta, Čia ji paminėta tik tai numeriu. 38 puslapyje e, dokumento, kuris parengtas Word programa, ne PDF dokumento. Taigi, kadangi mūsų laikas šiam klausimai baigėsi, aš norėčiau dar suteikti žodį komisijos atstovui, nes būtent Čia analizuojamas ir komisijos darbas, taigi ponia Jurginai, prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, nekalbėsiu ilgai, noriu pakalbėti apie vieną rekomendaciją, septintąją audito rūmų pateiktą rekomendaciją, nes kitos rekomendacijos yra priimtos komisijos, nėra būtina e, jų diskutuoti. Septintoji rekomendacija kalba apie du dalykus, kalbam apie pilotinės studijas noriu priminti, kai buvo vykdomas auditas praėjus metų pabaigoje, komisija vykdė 80 bandomųjų tyrimų susijusių su paslaugų direktyva. Tai rodo jums, pavyzdžiui, yra 80 tyrimų, 80 bandymų ir viena byla. Taigi, mes turime problemų, kurias analizuojame su valstybėmis narėmis. Ir mums aišku, kad bandomasis e, projektas pradeda dialogą su valstybės narėmis. Europos valstybės narės priima tokią studiją, pradeda, pradeda bendradarbiauti. Institucinė prasme mes manome, kad e, būtų sunku, jeigu visos, visi pilotiniai tyrimai tie būtų paviešinami. Staiga valstybės narės e, pajustų, kad komisija nori uh, išspręsti problemą, o tiesiog nori užsipulti, apkaltinti. Todėl mes turime tam tikrų e, abejonių dėl to, ar tie agreguoti duomenės visada turėtų būti viešai skelbiami. Kadangi mes patys rengėme tuos pilotinės studijas, e, tai aišku, jie apima tai, kas yra direktyvoje ir vadovėlėje dėl direktyvos taikymo. Taigi, informacija, kuri gali būti labai svarbi valstybės narėms, yra prieinama. Taigi tiek norėjau pasakyti dėl septosios rekomendacijos, dėl tų pilotinių studijų viešinimo. Manau, kad tai gali kelti problemą šiai priemonė apskritai. Tačiau dar kartą ačiū labai auditorumams už bendrą darbą. Didžioji darbo dalis ir rekomendacijų dalis yra labai pozityvi. Čia tik vienas dalykas, kur norėjau aš išsakyti abejonę. Ačiū. Labai ačiū. Mes išklausėm viską, ką jūs, e, ką, ką dalyvaujate į pasakė. Jūs išklausėt komisijos, jūs parlamentarų. Gal norit dar ką nors pasakyti, gal norit ką pridurti? Trumpai? Noriu. Ne, nieko, nieko komisija nenoriu pasakyti, tik tai pamiršau atsakyti jūsų klausimą dėl rekomendacijų apie kiekvieną valstybę. Mes čia parašym, kad kol kas nepavyko sukurti veiksmingesnio proceso kaip tikslų pasiekimo per pažeidimų procedūras. Bet audito rūmai taip pat dalyvauja Europos semestre pagal uh, rekomenda rengdama, rengiant rekomendacijas apie kiekvieną valstybę atskirai. Taigi čia galėsite išgirsti mūsų nuomonę. O mes ją labai atidžiai perskaitysime. Vis tik aš galiu pasakyti, kad audito rūmai yra e, svarbus tuo, kad įvertins pokyčius visose valstybėse narise ir daugelį valstybių narių. Ir tuo pat metu mes suprantame, kad E, taryba tenka nemažas vaidmuo, e, nes ji turi užtikrinti, kaip bus priimami teisės e, aktų sprendimai praktiškai. Labai ačiū, labai įdomi buvo diskusija ir ta, tos temos evoliuciją mes nuolat sekame. Dėkui. Bien. Donc. Puiku. Dar vienas labai svarbus darbo atvarkės klausimas. E, prieigos dosijai. pranešimas, kuris vadinasi valstybių narių teisės aktų, įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų susijusių su e, prieigos e, prie paslaugų ir prekių reikalavimų suderinimo. Galiu pasakyti, kad šiandienos posėdėje mes daugiausia dėmesio skirsime poveikio vertinimo studijai. Panašu, kad Europos komisija tokią studiją jau baigė renkti. Ir per pirmą diskusiją tarp mūsų apie e, poveikio tekstą iškilo labai daug klausimų. Kolegos klausė, kaip e, ko pasiekta atliekant tą poveikio vertinimo studiją ir panašiai. Europos parlamento vidaus tarnyba EPRS e, apsiemė darbą atlikti poveikio vertinimą ir aš dabar nedelsdamas norėčiau suteikti žodį e, jums. Ieškau jūsų pavardės, tuo ją ir atrasiu. Man labai sunku įžiūrėti iš tiek toli, todėl aš turiu surasti arčiau, ponė Manjaki. Suteiksiu žodį jums. Pristatykit šį pranešimą, poveikio vertinimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pasigaidėt ex-ante poveikio vertinimo skyrių EPRS pristatyti Europos komisijos poveikio vertinimo uh, studiją šiuo klausimu. Prieš pristatydama savo vertinimo pagrindinius aspektus norėčiau priminti, kad Europos komisijos poveikio vertinimo pirminis etapas buvo pasverti kokybę ir pažiūrėti, kaip Europos komisijos taisyklės geresnio reglamentavimo gairėse yra atspindėtos. Taigi, iš esmės, pasiūlymo turinys nebuvo svarstytas Mūsų pirminį vertinimą atliekdami mes siekime padėti parlamento komitetams suteikti objektyvę analizę ir įvertinti, ar e, informacija pateikiama poveikio vertinimo studijoje yra gera ir ar ji yra naudinga Europos parlamento nariams svarstant pasiūlymą. Dėl konkrečiai poveikio vertinimo Europos e, prieinamumo teisės akto aš norėčiau pristatyti pagrindinius aspektus. Iš esmės, aš laikysiuosi pirminio poveikio vertinimo ataskait, e, pranešimo ataskaitos e, struktūros ir išskirsiu penkis pagrindinius dalykus. Pirmiausia, mūsų nuomonė, e, poveikio vertinimo atlikimas buvo netitėliotinai svarbus ir, ir ataskaitoje yra detaliai pristatyta, kodėl ES reikia imtis veiksmų ir ateityje e, prekių ir paslaugų priekanumo reikalavimo detalės e, turi būti suderintos, ypač kai kalbama apie bendrą ES rinką. Tokia fragmentacija įgyvendinus Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų žmonių teisių e, būtų dar labiau padidinta ir, ir ataskaitoje yra pateikta labai daug pasiūlymų ir kontekst ir e, priedė ir pačiame e, pagrindinėme dokumente. Sakoma, kad teisės aktas turėtų būti gyventas iki 2020 metų. E, bus pasverta kiekviena prekių ir paslaugų kategorija pagal iniciatyvą. Buvo pasirinkta metodika, kaip atsirinkti paslaugas ir prekes. Ji yra paaiškinta poveikio vertinimo pagrindinėje dalyje ir atitinkamame priedė. Poveikio vertinime labai aiškiai įvardintos pagrindinės prielaidos, kuriomis buvo vadovaujamas, pasveriant be kitako kaštus verslui tenkinti skirtingas prieigos taisyklės, taip pat fragmentacijos keliama grėsmę rinkai. Europos komisijos buvo prašoma dirbti kuo nusekliau. Yra labai detaliai parengta ataskaita, patikta labai daug e, pavyzdžių. Mūsų nuomonė tai turėjo įtakos bendros prezentacijos aiškumui. Ir todėl kartais ta ataskaita yra labai ilga ir e, kartoja pati save. 150 puslapių ilga ji yra ir nelengva kartais yra rasti informaciją arba kai yra randinė labai aišku ją suprasti. Pavyzdžiui, buvo pasirinkta metodika kaip nuspėti, kurios valstybės narės įgyvendins e, skirtingus prieigos reikalavimus prekiams ir paslaugoms iki 2020 metų. Ji nėra pakankamai iški ir ji išryškėja tik tai labai atidžiai perskaičius tekstą ir e, suprantame, kad tik tai kai kurios prekės ir paslaugos yra apimtos. Mūsų nuomokė povertinimas turėtų būt, galėtų būti pagerintas, jeigu būtų e, pasverta, kokią įtaką dabartinė teisėkros fragmentacija turi rinkai. Turime išmatuoti, kiek įmonių iš tikrųjų dėl to nukenčia. Be to, jeigu toliau bus uh, išnagrinėta jungtis tarp jungtinių tautų konvencijos įgyvendinimo ir dabartinių teisės aktų įgyvendinimo būtų tik sveikintina. Europos komisijos poveikio vertinimo valdyba savo pozityvioje nuomonėje apie poveikio vertinimą 2013 m. Liepos mėnesį apie tai kalbėjo. Vis tik tai bendrai kalbant, e, problemos apibrėžimas yra geras ir atitinka pagrindinius tikslus, tai yra pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą ir įtraukti neįgaliuosius asmenys kaip vartotojus pagrindas ES kištis ir suteikti papildomą vertę yra numatytas, taip pat yra aptariamas subsidiarumo ir proporcingumo klausimai. E, poveikio vertinimo studijoje atskirai skyriai tam yra skirti. Proporcingumas atliko labai svarbu vaidmenį šio poveikio vertinime, nes juo buvo naudojamasi, kad būtų atmetamos tam tikros politikos galimybės ir buvo pasitelkta tam, kad e, būtų pritaikyti tam tikri saugikliai mažoms ir rutinėms įmonėms, kad jos nekentėtų dėl e, per didelės e, naštos, biurokratinės naštos. Dabar, aš manau, mes galėtumėm detaliau aptarti, kaip mažos ir vidutinės įmonės pačios apiprašė neproporcingumą praktiškai. Kalbant apie politikos galimybių diapazoną, siūlomos politikos alternatyvos atitinka problemos apibriežti, bet to E, yra numatyta galimybė daugiau nesimti jokių veiksmų. E, komisija siūlo teikti rekomendacijas o re, ir siūloma pasirinkti reglamento nedirektyvą, nes direktyva būtų taikoma valstybėms narėms, kai jos reglamentuoja prieigą, arba e, būtų pasirinkama direktyva, kuri būtų tiesiogiai taikoma akivaizdu ir jau te, e, ataskaitos pradžioje pradžioje yra parašyta, kad komisijai direktyva yra labiau priimtina negu kiti variantai, tačiau nėra deklaruojamas aiškus veiksmų uh, kursas, lyginant su uh, kitomis galimybėmis. Ir taip pat nėra pasveriamas uh, paskiriami pliusai ir minusai. Mūsų nuomonė dviejų direktyvos E, galimybių pasirinkimas būtų aiškesnis ir poveikio vertinime galėtumėm daugiau aiškiau apibriežti, kaip CE ženklinimas galėtų būti pritaikytas sertifikuojant paslaugas ir prekes, nes jis galėtų padėti vartotojams e, nesusipainioti. Dėl poveikio vertinimo. Poveikio vertinimas yra akcentuoja ekonominę pusę ir dėl to nukenčia gilesnės socialinės ir ekologinės įtakos e, analizė. Bet to turbūt reikėjo tikėtis, žinant, kad vidaus rinka e, yra šio pasiūlymo dėmesio centre. Europos komisija labai aiškiai stengiasi suteikti kuo daugiau e, E, kiekybinių duomenų ir suskaičiavo, kiek kiekviena politinė alternatyva leistų sutaupyti, lyginant su pagrindiniu scenariumi. Taip pat yra galvojama, kaip kiek įmonėms kainuotų informacijos atskleidimas pagal atskiras prekes ir paslaugas. E, vidutinis atlyginimas yra e, imamas kaip 18 eurų už valandą meto, tolesnių metodinių paaiškinimų reikėtų dėl dviejų konkrečių rezultatų - 144 ir 1404 e, eurų administracinė našta kiekvienai įmonė yra nusita pagal kiekvieną politikos variantą ir mes manome, kad tokie skaičiai yra priimtini. Poveikio vertinime labai daug dėmesio yra skiriama mažų ir vidutinių įmonių jaučiamam poveikiui. Europos komisija atliko atitinkamą tyrimą pagal e, mažų ir vidutinių įmonių uh, E, grupės tyrimą, tačiau tai neprisideda prie kiekybinės analizės mažoms ir rutinėms įmonėms. Pati ekonominė analizė didelė dalimi yra orientuota į taupimą ir mūsų nuomonė būtų buvę naudingiau, jeigu mes būtumėm galėję išsiaiškinti, kiek tai kainuos įmonėms ir valstybėms narėms, ypač jeigu jos jau dabar turi reglamentuojamą prieigą. Ir kiek, tai, kiek, tai kainuos, kiek joms kainuos naujų taisyklių vedimas. E, komisija 2013 m. Liepos mėnesio nuomonė apie tai kalbėjo bendrai kalbant. Duomenys, kurie yra naudojami analizės, kaip analizės pagrindas ir konsultacinės studijos atrodo gana keistos ir, daug, ir senos. Dauguma tyrimų yra atlikta prieš 2010 metus. Deloitte studija, kuri yra labai plačiai naudojama, yra pagrįsta 2011 metų duomenimis, o Europos neįgalumo eksperto akademinio tinklo ataskaitos duomenys yra iš 2012 metų e, komisijos e, konsultacijos su interesuotomis pusėmis apie tai kalba. Būtų labai naudinga sužinoti, ar ta informacija nors kaip buvo peržiūrėta, ypač žinant, kad produktai ir paslaugos aptariami iniciatyvoje didelė dalimi yra susijusios su skaitmeniniu pasauliu. Kalbant apie Konsultacija su suinteresuotomis pusėmis poveikio vertinimas iliustruoja, kad Europos komisija labai plačiai konsultavosi su suinteresuotais subjektais, e, su visuomenė. Aštuonės savaitės truko vieša konsultacija su visuomenė 2011-2012 metų bėgyje. E, konsultacija buvo labai sėkminga, 821 atsakymas buvo pritrauktas, susilaukta buvo. Be to buvo e, organizuoti aukšto lygio susitikimai su uh, E, verslo įmonių vadovais. 25 tūkstančiai, daugiau negu 25 tūkstančiai interviu telefonu per šį tyrimą buvo organizuota. Bendrai kalbant, suinteresuotų subjektų nuomonės poveikio vertinimai yra gana gerai atspindėtos, ypač problemo apibrėžimo dalyje, nors ir ne visuomet jos yra suskirstytos pagal kategorijas. Pavyzdžiui, neįgaliųjų e, piliečių nuomonės mūsų nuomonė galėtų būti geriau atspindėtos, žinant, kad e, jie yra pagrindiniai gaudos gavėjai. Būtų naudinga pastebėti, kad galutinis prioritetų sąrašas prekiams ir paslaugoms dėlėme dalimi atitinka e, suinteresuotųjų subjektų prioritetus, kaip kad paaiškėjo per atitinkamą konsultaciją. Galiausiai dėl at, e, nuseklumo tarp poveikio vertinimo ir teisėkūrinio pasiūlymo. Atrodo, kad pasiūlymas atitinka poveikio vertinimą ir didelė dalimi laikosi išsakytų rekomendacijų, tačiau taip pat direktyva yra traktuojama kaip viena iš veikimo alternatyvų. Mums atrodo, kad viešbučių paslaugos, kurios yra e, prekių ir paslaugų galatinėme sąraše įrašytos, pasiūlyme nėra įtrauktos. Ir valstybės narės neturi prievalės e, aplinkosaugos poveikio vertinti, nors poveikio vertinimo studijoje buvo pasakyta, kad valstybės narės turėtų. Baigdama, galiu pasakyti, kad mūsų nuomokė povertinimas turi keletą stipriųjų pusių, pavyzdžiui, E, norima išlikti skaidriems, organizuota labai plati vieša konsultacija, bendras atitikimas tarp problemos apibrėžimo ir e, tikslų yra apibrieštas. Mūsų nuomonė, kai kurie aspektai galėtų jo būti dar labiau paaiškinti. Jie turbūt yra susiję su per daug senais duomenimis. Ekonominė analizė yra sorientuota tik į taupimą E, taip pat e, buvo kalbama apie ryšį tarp, su jungtinių tautų konvencija ir kiek tai prisideda prie fragmentacijos. Taip pat mes galvojame, kaip būtų galima įmonių savideklaracijos sistemą sutvarkyti. Ačiū už jūsų dėmesį. Ir noriu pasakyti, kad e, Europos poveikio vertinimo E, studijos e, grupė yra pasirengusi jums padėti, jeigu jums reikėtų daugiau informacijos, detalesnės informacijos, detalesnio Europos komisijos poveikio vertinimo detalių, ar papildomo poveikio vertinimo detalių, ar esminio poveikio vertinimo detalių. Tai esame pasirengus padėti. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup. Bien, je vous confirme tout de suite qu'on aura besoin de vous. Dėkuoju. Tikrai. Mm, manau, kad e, mes turime ir toliau su jumis bendradarbiauti. Aš džiaugiuosi tuo suteiksiu žodį komisijos atstovams tam, kad galėtų sureaguoti. Ir po to aš taip pat užduosiu kelis klausimus, ko gero, tai padarys ir kolegos. Taigi suteiksiu žodį ponė Emanuel Graž, jie atstovauja Europos komisiją. Prašau. Dėkuoju, esu Emanuelė Gilink. Aš kalbėsiu angliškai. E, norėčiau padėkoti už e, šią informaciją į poveikio vertinimo santrauką. Ko gero grįšiu prie kai kurių klausimų, kuriuos minėjote ir taip pat paaiškinsiu, koks yra komisijos požiūris. Minėjote E, rinkos e, prieinamumo gerinimas į markingą, CE e, žymėjimą, būtent kalbant apie tą vartotojų prieinamumą. Ir tas žymėjimas yra susijęs su tam tikra informacija. Ta informacija neturi būti teikiama per tą ženklinimą, bet tiesiog Mm, tai turi būti reikalavimų, prieinamų reikalavimų dalis. Dar vienas svarbus klausimas susijęs su išlaidomis, su kainomis, taupimu ir išlaidomis. Ir e, su tuo, kaip tai galime susijęti su Junktinių tautų konvencija, neįgaliųjų teisų konvencija. E, mes e, e, pasirašėme tą konvenciją ir ES valstybės įsipareigojo, priemė įsipareigojimus, kurie yra susijęs su išlaidomis. Nes toje konvencijoje, konvencijoje yra teigiama, kad valstybės narės turi siekti pažangos prieinamumo srityje ir tai yra susijęs su išlaidomis. Ir šis teisės aktas leidžia taupyti pasitelkiant tam tikrus funkcionaliuosius prieinamumo reikalavimus, kurie bus taikomi Europos Sąjungoje ir e, kurie bus naudojami taip pat ir paslaugų ir prekių priekybos, tarp valstybinė priekybai gerinti. Taigi mes kalbame labiau apie taupimą, o ne apie išlaidas. Dėl neproporcionalios naštos ta našta, jos traktavimas buvo išsamei aprašytas, būtent ten aprašyta, kaip um, verslo įmonės gali kovoti, spręs šią problemą. Taip pat uh, kodėl poveikio vertinime buvo atsižvelgta į tam tikrus um, e, pastatų aspektus. E, mes tiesiog e, pagalvojame apie subsidiarumą ir proporcingumą ir nusprendėme, kad, tarkim, mm, tas, ta vadinamoji bild aplinka iš tiesų dar nebuvo nėra privaloma, valstybės narės turi nuspręsti, ką šiuo atveju daryti. Ko gero, tai gali būti susijęs su didelėmis išlaidomis. Taip pat poveikio vertinimas neturi tik būtinai kartu su kiekvienu pasiūlymu. dėl e, duomenų, dėl senų duomenų. Mes panaudojame tos duomenys, kuriuos turėjome. Kolega minėjo, kad vyko daug viešųjų konsultacijų, suorganizavome taip pat ir posėdžius su CSO, su organizacijomis ir stengiamės e, susidaryti vaizdą Taip pat, kalbant apie produktų ir paslaugų tipą, jų projektas yra ganėtinai gerai parengtas. Buvo atsižvelgta būtent į technologinius pokyčius. Pasitelkėme apibrieštis, kurios apima tuos kintančius produktus. Ir taip tos apibrieštys nesensta. Ko gero atsakiau į jūsų klausimus, į kai kuriuos klausimus. Tiek norėjau pasakyti, jeigu prireiks, galėsiu pasakyti ir vėliau. Dėkuoju. Aš esu taip pat pranešėjęs, užduosiu klausimus vėliau. Aš suteiksiu dabar žodį SND frakcijos atstoviai Sehnalovai. Dėkoju už pateiktą informaciją. Tikrai poveikio vertinimas nėra įprastinė procedūra, kurią mes taikome šiame komitete. Bet tai, ką sakė pranešėjas, buvo teisinga. Mes tos klausimus jau iš, iškėlėme ir anksčiau. Dėkuoju už pateiktą informaciją. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Kartais e, nelengva susigaudyti tuose poveikio vertinimuose, kuriuos parengė komisija. Taigi mums buvo naudinga išgirsti šią informaciją. Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad ne viskas gali būti apskaičiuota nors komisija ir labai stengiasi vykdyti tinkamai šią veiklą. Taigi, poveikio vertinime daugiau dėmesio skiriama ekonominiams aspektams ir mažiau socialiniams. O aš manau, kad šioje, šiame pasiūlyme tai kaip tik labai svarbus klausimai. Aš kalbu socialistų ir demokratų frakcijos vardu Mes norėtume, kad vidinėje rinkoje būtų laikomas holistinio požiūrio, norėtume, kad ta rinka būtų plečiama. Taip pat reikėtų suformuluoti reikalavimus, kurie būtų taikomi tam tikroms paslaugoms. kurių reikia, nes kai kurie žmonės negali dalyvauti tinkamai visuomenėje. Buvo, komisija buvo raginama parengti ambicingą e, projektą, šio dokumento projektą, kuris apimtų visus prieinamumo aspektus susijusius su paslaugomis ir prekėmis. Taip pat e, tuo teisės aktu turėtume padėti valstybėms narėms pristaikyti prie reikalavimų, kurie kyla iš jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos. Taip pat girdėjau teigiant, kad poveikio vertinimas neapima e, tų neįgaliųjų asmenų išreikštų abejonių. Štai dėl ko manau, kad svarbu įsiklausyti į tų organizacijų, neįgaliųjų organizacijų atstovų lūkesčius ateityje. Aš džiaugiuosi, kad Europos neįgaliųjų formas atstovauja 80 milijonų gyventojų, neįgalių gyventojų teigiamai vertina šį dokumentą. ir tikiuosi, kad jie pateiks savo nuomonę mūsų parlamento intergrupės posėdžio metu. Mes ilgai diskutavome apie svetainių prieinamumą. Turėtume pasinaudoti šią progą ir pradėti diskusijas ir šią temą. Aš esu socialdemokratų šešėlinė pranešėja ir esu pasirengusi diskutuoti apie atskirus aspektus, tam, kad galėtume patvirtinti tokį teisės aktą, kuris pagerintų prieigas, prieigą mūsų piliečiams prie prekių ir paslaugų. Ir aš esu pasirengusi bendradarbiauti su kitais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. EPP atstovo nėra, bet ponas Švab pasakys. Labai ačiū. Aš atsiprašau, mūsų šiandien pranešėjo nėra. Tačiau mes surinkime susitikimą ir jį paprašėme nes užduoti tris klausimus apie poveikio vertinimą ir komisijos pasiūlymą. Ir kaip ir kiti kolegos sakė, ji teigia, kad pagrindas šiai analizai iš tikrųjų yra pasenęs, nes čia turime 11-12 metų duomenis. Ir kolegė Ferhain norėtų mm, sulaukti atnaujintų duomenų ir kad tie duomenys būtų analizuojami. Antra, pana Frain norėtų e, taip pat ir e, kaštų ir naudos analizės, ypač atsižvelgiant į MVI, nes tokia konversija gali MVI e, sukurti didelę naštą ir mano kolega mano, kad čia reikia daugiau dėmesio tam atskristi. Ir galiausiai ji nėra visiškai įsitikinusi, ar CE ženklas yra iš tikrųjų tinkamas e, kelias, nes CE ženklas ženklina e, produktų saugumą, ar ne, o ne kliučių nebuvimą. Todėl e, jai atrodo tai abejotina. Taigi tokie būtų ponios Ferhainen komentarai ir toliau seks tolesnį darbą šiuo klausimu. Ačiū Andrėjas. Katrin. Ačiū pirmininkui ir dėkoju iki šiol pasisakysiams. Norėtume, reikėtų priminti mums patiems, apie ką čia kalbame, kokia yra neįgaliųjų konvencijos tikslas. Tikslas šios konvencijos yra skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų žmogaus teisų pasinaudojimą ir visiems žmonėms užtikrinti galimybę pasinaudoti žmogaus teisėmis ir e, jausti soriai. Ne, ne, Neįgalus asmenys yra fizinė, intelektualinė negalė, susiduria su įvairiomis kliūtimis, dėl ko jie negali iki galo dalyvauti visuomenėje vienodų pagrindų su kitais. Toks yra šio klausimo tikslas. Žinau, kad tiems, kurie kalba labiau apie ekonominius aspektus, e, norėčiau pakartoti, ką sakė kolega, reikia galvoti ir apie socialinius aspektus, ką kiek kainuoja tai, kad nedaroma nieko. nieko. Ir pagalvosime, kad 40 procentų ES gyventojų turi tam tikrą negalę, tai yra milijonai piliečių, ir manau, kad turime kažką padaryti, kad užtikrintume, kad visi piliečiai galėtų gauti e, tuos dalykus, kurie atrodo mums nekasienuojami. Dėl duomenų klausimo. Tai ar galėtumėte pasakyti, ar yra kitų duomenų, nes aš pati negaliu jų tose nurodomose šaltiniuose. Tai reikia turėti, atrodo, kad turime paskutinius duomenės, kurie yra prieinami. Tai kvestionuoti duomenis yra turbūt neteisingas argumentas. Turime duomenis, turime su jais dirbti dėl įtrauki, įtraukties. Kiek kainuoja tai, kad nieko nedarysime? Kalbame apie kainą. Tačiau jeigu nieko nedarysime, kaina tiems 45 milijonams žmonių bus didelė. Aš norėčiau paprašyti, kad sekretariatas pakviestume neįgaliųjų grupę atstovus paskalbėti, paskalbėti apie šios klausimus. Nes mes tada bendros visos perspektyvos jų nežinosime ir dėl skaitminių dalykų. Pavyzdžiui, žinome, kad prietaikos buvo minimos kas aštuonias minutės ar pasmės. Septynės minutės yra praleidžiamos internete naudojant e, prietaiką kažkokią. Taigi reikia siekti, kad neįgalus asmenys nebūtų už ribos, taip sakant. Ir kad e, kai viešos paslaugos, vieša informacija teikiamos per prietaikas. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę aš rengiau renginį apie piliečių įtraukimą. Mes norime uždaryti durų kiam penkiems milijonams žmonių. Tai būtų nedemokratiška. Taigi tiek. Manau, kad čia yra didžiulis potencialas šiame teisės akte, jeigu teisingai jį parengsime, tačiau turime grįžti prie tų fundamentalių aspektų. Tam, kad e, žmonės su negale būtų traktuojami e, vienodai kaip visa Europos Sąjunga. Ačiū, Katrin. Norėčiau per keletą pastabų pateikti. Noriu priminti, kad šiandien po pietų labai tikslus mūsų darbo tikslas. Tai ir poveikio vertinamas jo, jo pristatymas Europos parlamento tyrimo tarnybos. Ir turime, turėsime laiko grįžti, grįžti prie esmės, tačiau šiandien kalbame būtent apie tai. Ir todėl aš manau, kad kolegos ir jūs tyrimų tarnyba išsakėte savo dalykus, kurie yra ypač svarbus dėl to poveikio vertinimo. Galbūt mes kalbame apie tai šiek tiek skirtingai, kai kalbame su pranešėju. Svarbu, kad komisija atkreiptų dėmesį į mūsų pastabas dėl poveikio vertinimo, nes tai turės poveikio ir teisėkros darbą. Pirmiausia, e, taikymos ryties klausimas. Jūs sakėte, kad čia svarbus proporcingumo principas, kuris svarbu, kas. Kas įvairius sektoriai, kurie pakliuvo į poveikio vertinimą, nepakliūna į direktyvos sritį. Taigi reikia kalbėti apie tai. Dėl poveikio vertinimo konkrečiai tai gaila, kad suprantame, kad proporcingumo principas taikymas, tačiau tačiau neverta jo taikyti tam sektoriui, kuris nėra taikymos rytyje tai sričiai. Proporcingumo principas galbūt paveiktų proporci... pro... smarkiai, tačiau turbūt komisija tai padarė ekspost būdu. Toliau dėl konsultacijų su piliečiais. Įvairiais būdais, pritaikant Eurobarometrą. Mane stebina šiek tiek tai, kad, kad nėra paaiškinta piliečių su negale nuomonė. Kaip žmonės su negale formuluoja nuomonę savo. Kaip, pavyzdžiui, jeigu Eurobarometras pateikia klausimus, ar Europos piliečiai, piliečiai numato tam tikrą hierarchiją sektoriams, pagal prieinamumo. Ir reikia, kad būtent žmonės su negale pateiktų savo atsakymus apie tai. Ir esu įstikinęs, kad komisija tam tikrų būdų atsižvelgia į piliečių su negale nuomonę. Ar per jų asociacijas, ar per atskirus jų, atskirą jų indėlį. Per... Tačiau man atrodo, kad Nežinome labai gerai, kokie elementai poveikio vertinime buvo įvertinti būtent žmonių su negale. Ir aš žinau, kad mes per pirmąjį posėdį jau kalbėjome apie tai, kad tai, kas yra susijęs su negaliųjų padėtimi, nėra būtinai blogai, nes tai turi mums rūpėti, nes bet kam iš mūsų gali tekti tokia lemtis e, įgauti negalę ar kažkokią tai problemą. Toliau e, MVI klausimas yra labai svarbus strategiškai ir komisijai, ir svarbus šios iniciatyvos prasme. E, tai yra leisti MVI patekti į Europos rinką, dirbti ne, ne vien tik tai nacionalinėje rinkoje, skatinti konkurenciją ir taip toliau. Aš manau, e, gaila, kad neturime poveikio vertinimo, kuris analizuotų konkrečiai MVI e, tenkančius kaštus. Aišku, mes daug dirbame rengdami šią direktyvą, dar dirbsime. Ir aišku, kad e, su ekonominiais operatoriais apie tai kalbėsimės, tačiau reikia būti dėmesingiams MVI a, e, požiūrių, nes būtent MVI a, ypač a, koncentruojasi į vietinius, vietinės rinkas, todėl ši iniciatyva turėtų būti tokia, kuri e, leistų e, eiti į priekį MVI ir e, išjudinti jas iš esamos situacijos. Norėčiau grįžti taip pat prie CE ženklo. Aš nelabai gerai supratau. Norėčiau paminėti elementą, kurį minėjote jūs. Tas ženklinimas daugumai vartotojų reiškia tai, kad tai daiktas pagamintas Europoje. Jis e, nereiškia, jis e, atitinka kažkokius saugumo reikalavimus. Jis reiškia, kad pagaminta Europoje. O iš, iš tikrųjų tai reiškia, kad jis atitinka saugumo reikalavimus. Ir dabar mes norime, kad e, jis ženklintų ir tinkamą prieigą. Tai šios direktyvos tikslas turbūt nėra tai padaryti. Tačiau reikia suprasti tą dvireikšmiškumą šio ženklo, šio ženklinimo. Norėčiau, kad tai būtų gerai suprastama ir kad suprastume, ką nori padaryti komisija. Galbūt reikėtų prieš ženklą dėti papildomą kažkokią tai ženklą, kuris pas, parodytų, kad tai atitinka ir neįgaliųjų, negrėsiams e, reikalingus dalykus. Tačiau e, e, jeigu mes pradėsime CE ženklus teikti įvairias reikšmes, tai tuomet per, nukreipsime į pašalinius kažkokius tai klausimus. Na, norėčiau baigti tuo klausimu, kuris buvo panėtas kitų, tai yra e, duomenų senumo klausimas. Girdėjau, kad komisija pateikė informaciją Mes žinome, kad vėluojama yra nemažai, tas atsilikimas duomenų yra nemenkas. Ir Tačiau aš manau, kad negalime savo veiksmų naujos technologijos srityje ar rengiant direktyvą pasiremdami keturių metų duomenimis. Norėčiau paaiškinti, kodėl. Jeigu paimsime išmanųjį telefoną, jie taip pat yra šios direktyvos e, objektas. Taigi e, su išmaniuoju telefonu galima padaryti kur kas daugiau negu prieš keturis metus. Taigi, kadangi direktyvai parengti ir perkelti užtruks dar keletas metų, atsiras dar kitų dalykų, kuriuos darome išmaniaisiais telefonais. Todėl sunku numatyti, ką jie darys po keletų metų. Tačiau aš bijau, kad po kelių metų turėsime du tokius laikotarpius atsilikimo. Tai pirma, duomenų atsilikimas ir antras tas atsilikimas nuo šiandien iki direktyvos įsigaliojimo. Taigi, man, man atrodo, kad. Uh, mes turėsime ne keturių metų vėlavimą, o aštuonių metų vėlavimą nuo duomenų surinkimo ir direktyvos įsigaliojimo. Todėl aš siūlyčiau EPRS paprašyti mums pasakyti, ar įmanoma ar ne numatyti, kaip tas gyvendinimo etapas ir jų e, duomenis šiems klausimams atrodys. Reikėtų siekti, kad tie duomenys per daug, per daug neatsiliktų. E, negalime pradėti viską daryti, turėdami keturių metų senumo e, duomenys. Tai iš tikrųjų taip trukdys ir mūsų darbui ir kaip sakiau, prisidės dar antras laikotarpis e, vėlavimo. Taigi tiek norėjau pasakyti. Kadangi turime dar šiek tiek laiko, tai jeigu komisija norėtų antrą kartą sureaguoti į tai, ką mes pasakėme, suteiktume jai žodį. Aš iš tiesų suklydau, nes mūsų turimame dokumente buvo ne, kitas asmo įvardytas. Taigi galėčiau suteikti jums žodį dar kartą ir atsiprašau. Labai ačiū, kad antrą kartą man suteikė žodį. Labai trumpai poros pastebėjimų. Porą pastebėjimų. Prieš tai buvo pateiktas klausimas dėl poveikio aplinkai ir e, socialinio poveikio. Apie tai poveikio vertinime yra kalbama. Socialinis poveikis yra pozityvus, ekologinis poveikis neženklus. Apie tai yra kalbama poveikio vertinimo studijoje. Kitas svarbus pastebėjimas - socialiniai aspektai. Gal mes nepakankamai pabrėžiam socialiniam aspektą. Junktinių tautų konvencija e, nori tai pabrėžti Taigi šiame teisės akte yra kalbama apie taisyklių nustatymą, kurios užtikrintų e, prekių ir paslaugų laisvą judėjimą. Ir čia mes matome tam tikrą užburtą trikampį žmonės turintys funkcinę negalę, skaitant žmonės uh, turinčius uh, kitų problemų, pavyzdžiui, vyresni žmonės, jie galės pasinaudoti geresnėmis paslaugomis, geresnės kokybės ir mažesnėmis kainomis. Tai akivaizdus e, tikslas padėti žmonėms e, turintiems negalę ar funkcinių problemų, jeigu šio teisės akto nebūtų. To šio, šio teisės akto nebūtų, jeigu mes jungtinių tautų konvencijos neturėtumėm. Trečias dalykas e, - mažų ir vidutinių įmonių naudos ir poveikio vertinimas. Poveikio vertinimo antrame priedė Apie tai kalbama 178 puslapyje tai prasideda. Ir e, dar vienas pastebėjimas poveikio vertinime yra kalbama apie tai, kurios įmonės jau ką reglamentavo. Ir atlikta simulacija, kas bus, kaip būtų su tomis įmonėmis, kurios reguliuojamas, kurios nereguliuojamas ir kokį skirtumą tai uh, padarytų jų patariamams išlaidoms. Dėl duomenų. Kaip jau aš jau sakiau, mes panašu, kad duomenis e, turėjome, esame nemažai surinkę, nemažai turim dvi šalių e, pasikeitimų duomenimis, neįgaliųjų organizacijos atsiuntė poveikio vertinimo pagrindų naudoti duomenys leido pasverti padėties evoliuciją iki 2020 metų. Kaip mes įsivaizduojame e, fragmentacijos bendrojo rinkoje didėjimą? Tai yra neišvengiama, kai jungtinės valstybės narės įgyvens jungtinių tautų konvenciją. Taigi turime veikti labai greitai. Dėl to, ar apibrieštys išlieka aktualios, ar nėra atgyvenusios, galėčiau pateikti e, pavyzdį E, kuris leis atsakyti jūsų klausimą dėl išmanių telefonų. Labai sudėtingas apibrėžimas yra e, išmaniojo telefono, bet jis leidžia tai apibrėžčiai išlikti toliai dar ir po dviejų ar po penkerių metų. Taigi tokį požiūrį mes pasirinkom. Labai ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Prie šios temos dar grįšime. Tarpos varkė yra numatyta keitimasis nuomonėmis šią temą rugsėjo mėnesį. Pranešimo projektas turėtų būti pateiktas spalio pradžioje. Ir šį dosiją mes užbaigsime lapkričio pabaigoje galiausiai IMKO komitete. Visiems labai dėkoju. Toks buvo paskutinis mūsų šiandienos darbo tvarkės punktas. Ar turite kas nors kitų klausimų? E, kitas e, mūsų darbo tvarkės pagal mūsų planą posėdis yra birželio 13-14 diena nuo 15 valandos visą dieną. Ačiū ir e, linkiu gero vakaro. Kaip čia dabar taip netikėtai?